as our uh, chairman is uh, not present for today, tomorrow. Kadangi mūsų, kadangi mūsų pirmininko šiandieną nėra, tai ir šiandien, ir rytoj aš pirmininkausiu posėdžiui. Pirm, pirmiausia, pirmininko pranešimai. Turiu informuoti, kad 20 e, klausimas dėl bendradarbiavimo su trečiomis šalimis įgyvendinant e, RUTEN direktyvą. Šis klausimas yra įtrauktas į mūsų darbo atvarkį rytoj, jis buvo yra nukeltas. Rytoj 9 valandą mes pradėsime nuo 10 klausimo, tai yra nuo pagrindų susitarimo dėl visą apimančios prekybos sustarimas tarp ES ir Indonezijos. E, Gomeso pranešimas ir e, to parašė pats pranešėjas. Toliau mes svarstysime devintą klausimą. Ir tai yra klausimas yra susijęs su vizomis. Ir toliau dėl 14 klausimo e, balsa, turėtų, balsavimas dėl 14 e, punkto e, pranešėjo prašymų, šitas balsavimas yra nukeltas į pabaigą. Toliau pono Gijomo e, pranešimas 15 ir 16 e, klausimai. E, jie pranešimai yra bevaigiami, tačiau dėja to nepavyks padaryti laiku, todėl negalėsime jų, dėl jų balsuoti rytoj. Todėl balsavimas atidedamas iki kitų metų sausio. Kiti pranešimai, tai yra Marinesku pranešimas ir Jakudinų report E, pranešimas, tai jie jau yra pabaigti. Bet buvo pareikštas pageidavimas, kad būtų balsuojama dėl viso paketo sausio mėnesio tada, kai baigsis dėrybos dėl to horizontaliaus reglamentavimo. Jeigu niekas neprieštarauja mano minėtiems pakeitimams, tai būtent tokia darbo tvarkė ir yra patvirtinama. Nematau prieštaraujančių, darbo tvarkė patvirtinta. Toliau aš jums turiu paskelbti tokias koordinatorių rekomendacijas. E, Kinga Gal. Kinga Gal ir aš pranešėjos Sepol steigimui, ponė Renata Weber, dėl tarybos sprendimo, dėl politinio dialogo mm, sutarimo tarp es ir valstybių narių ir Kastarikos, Guatemalos, Honduros ir Guatemalos iš kitos pusės. Toliau, ponia Fajung, skiriama pranešėja dėl pasiūlymo priimti EPR tarybos reglamentą keitinti, keičianti reglamentą dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie turi turėti vizas kirzdami išorės sienas e, ir kokių šalių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Jei nėra uh, prieštaravimų dėl tokių rekom, e, koordinatorių rekomendacijų, tai e, tokios rekomendacijos laikomos patvirtintos. Prieštaraujančių nematau, taigi rekomendacijos patvirtintos. Kitas skelbimas. Lybė kalendorius 2014 metams yra trys papildomi posėdžiai numatyti. Tai yra sausio 13 dieną Strasbūrė sausio 24 dieną po pietų Briuselyje ir vasario 3 Strasbūrė dėl vertimo e, šiems posėdžiams. Nebus danų kalbos 16 ir 17 dienomis. Suomių, estų, maltiečių, kruatų kalbos bus. E, Dėkuoju už jūsų supratingumą ir dabar Mm, posėdžių protokolų tvirtinimai spalio 3 dienos ir spalio 17 dienos šių metų posėdžių protokolai. Jeigu, jeigu prieštaravimų negausime iki kitos dienos posėdžio pabaigos, šių posėdžių protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar penktas darbo atverkės punktas. Su džiaugsmu sveikinu komisijos vicepirmininkė ponė Redin, kad galėtumėm pasikeisti nuomonėmis dėl teisingumo pagrindinių teisų pilietybės ir, ir baudžiamo teisingumo padėties bei tolesnių veiksmų, um, kiek tai yra susijęs su 2013 metų gruodžio 5-6 dienos TVR tarybos posėdžio. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad galiu vėl būti šio komiteto posėdė. Praeitą savaitę m, buvo tyrimas dėl NSA buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima sustiprinti mūsų piliečių asmens duomenų apsaugą, kokių žingsnių reikia imtis, ypač galvojant apie jas, bet ne vien. Ir šiandien visų pirma norėčiau sutelkti dėmesį į mūsų vidinės duomenų apsaugos reformas. Um, mes, tai yra parlamentas ir komisija, sugebėjome kartu suformuoti politinę darbo tvarkę dėl duomenų apsaugos. Ir tai yra labai svarbu tiek mūsų piliečiams, tiek mūsų verslui skaitmeninėje ekonomikoje. Mm, dirbote su, vi, su vizija, su ryštu ir galiu tik pasveikinti su jūsų tikrai įspūdingais rezultatais palio mėnesį. Mes daug ką padarėme kartu ir bus tikrai labai svarbu, kad plenarinis balsavimas įvyks prieš Europos parlamento darbo pertrauką prieš rinkimus. Aš galiu tik tai pasmerkti šiame kontekste, kad nesugebėjome užsitikrinti tokio pat ryštingumo iš TV ir gruodžio posėdžio. Man atrodo, kad ne tik tai, kad nebuvo pasistupėta į priekį, buvo žengta netgi atgal, sakyčiau. Ir dabar vienintelis būdas išbristi iš tos situacijos yra mm, Graikija, kuri perims pirmininkavimą ir ji paskelbė, kad domino apsaugos klausimai bus jų pirmininkavimo vienu iš prioritetų. Aš esu tikra, kad tai suteiks naujo pagreičio šiam klausimams. Pirmininkausianti Graikija nori jau kovo mėnesį pasiekti bendro požiūrio ir tokius užmojus aš galiu tik tai paremti. Būtų labai gerai, kad ir parlamentas taip pat galvotų apie kovo posėdį. Šiandien norėčiau dar paminėti vieną bendrą svarbų tikslą. Mes dirbame šiuo klausimu jau seniai. Tai yra procedūrinės teisės. Ir bendri procedūriniai saugikliai įtariamiesiems baudžiamos baudžiamo teisingumo bylose. Tie klausimai mums yra labai svarbus jau seniai. Buvo ir klausimai. Uh, to klausimu ir tuo metu aš jums pažadėjau judėti į priekį tą kryptimį ir daug kas yra padaryta. Mes jau pateikėme tris direktyvas dėl teisės į vertimą raštų ir žodžių, teisės į informaciją baudžiamosiuose bylose ir mm, teisė į advokatą. Taip pat yra ir e, nukentėjusiųjų teisės dabar stiprinamos ir noriu padėkoti jūsų komitetui už nuolatinį palaikymą. Iš tikrųjų, ne vien tik tai dirbame šiais klausimais, bet e, reikia pasakyti, kad E, tai, kas yra pasiūlyta, yra labai svarbus elementai užtikrinant, e, tai tarsi kaip kertiniai atmenys užtikrinant e, visas teises baudžiamo teisingumo srityje. Lapkričio 27 dieną aš pateikiau papildomą procedūrinių teisių paketą, kuris yra sudėtas iš trijų direktyvų mm, ir dviejų komisijos rekomendacijų. Visų pirma, dėl nekaltumo prezumcijos, kaip jūs žinote, tai atrodo savame suprantamas dalykas, tačiau tai taip nėra visuomet būtent e, prokuratūra, e, prokuroras turi įrodyti, kad įtariamasis yra kaltas, o ne įtariamasis turi įrodinėti, tai, kad jis nekaltas. Įtariamasis negali būti laikomas kaltu, jeigu jam niekuomet nebuvo suteikta galimybė apsiginti e, teisme, dalyvaujant teismo procese, jeigu nėra ginamosios teisės, jeigu jis yra, niekada neleista jam išsisakyti. Toliau antras dalykas yra speciali apsauga apsauga vaikams numatoma, kuomet jie yra susijęs su baudžiamo teisingumo e, procedūromis. Kaip žinote, vaikai ne visuomet supranta visus procedūrinius veiksmus, savo teises ir negali jas apsiginti. Todėl um, negali būti numatyta teisė vaikams atsisakyti advokato. Visuomet vaikam turi būti užtikrinta, kad būtų jos ginantis advokatas. Taip pat ir kitos teisės, skubus informavimas apie jų teisės, pagal, pagalba m, mm, iš tėvų ar kito tinkamo saugusio, taip pat visos apklausos atitinkamai su viso dokumentacija, laisvės ribojimo saugikliai visi, aišku, visa tai turi būti siejama su teisinga teisma, kad būtų galima vaikus apsaugoti ir skatinti jų socialinę integraciją po to. Per komisijos rekomendacijas mes prašome valstybių narių už pasirūpinti, kad būtų panašus saugikliai numatyti ir kitiems pažeidžiamiems įtariamiesiems. Pavyzdžiui, aš galvočiau apie asmenys su negale, asmenys, kurie turi psichikos galbūt negalę. Toliau mes galvojame apie laikiną teisinę pagalbą, direktyvą dėl to. Čia eitų kalba apie pirminius proceso etapus, kuomet į įtariamieji netenka laisvės ir turi gauti pagalbą, nes tai yra jiems būtina. Mes turime pasirūpinti, kad visi įtariamieji, kuriems pritaikytas Europos arešto orderis, bu, turėtų galimybę gauti teisinę pagalbą tiek areštą išdavusioje, tiek areštą, arešto orderį vykdančioje valstybėje. Ir mes reikalavome, kad valstybės narės atsižvelgtų į bendrus objektyvius kriterijus, kuomet yra įvertinama, ar asmuo turi turėti teisę gauti gauti teisinę pagalbą. Komisija reika, nori, kad būtų teisinė sistema išaiškinta, kad būtų suartintos skirtingų teisinių sistemų nuostatos tam, kad būtų galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Aš suprantu, kad jau vėlyva popietė, bet esu tikra, kad, e, kad jau yra pakankamai vėlus etapas, bet aš esu tikra, kad nežiūrint to, kad laiko, kadencija eina į pabaigą, vis tik tai parlamentas labai ryštingai jums iš šių veiksmų ir tikrai paliks didžiulį paveldą kitam parlamentui. Aš, aš labai skatinčiau tokius veiksmus. Dabar dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo, dėl kovos su klastojimu direktyvos, aš sveikinu mm, pažangą ir būtų džiugu, kad parlamentas, kaip galima greičiau, priimtų poziciją. Tai tuomet tas dvi direktyvas būtų galima patvirtinti dar iki kitų metų vasaros. Tai būtų labai svarbus signalas taip pat ir išorės pasauliui kad uh, parlamentas dirba dėl Europos piliečių, kad, mes, kad parlamentas siekia apginti bendrasias gerybės, tai yra biudžetą ir eurą. Ir norėčiau, kad e, tikrai tos direktyvos būtų artimos komisijos pirminiam pasiūlymui, nes norime sustiprinti teisinę bazę, kad būtų galima kovoti su naujomis nusikaltimų formomis, nes jei ne, didžiulės sumos mokesčių mokėtojų pinigų ir toliau nusės netose kišenėse. Taip pat reikėtų uh, sustiprinti mūsų darbą mm, narkotikų srityje sveikino pono Prasafevičius ir ponios Jimnės e, dokumentus e, ir labai e, sveikinčiau parlamento keitinimus patvirtinti pirmojo svarstymų teisės aktus dėl narkotikų. Dabar dėl mm, rezultatų lentelės, kaip žinote, Europos semestro kontekste komisija yra parengusi tokias rezultatų lentelės, kur galima gauti tikrai patikimus, objektyvius palyginimus duomenis apie mm, nacionalinių teisingumo sistemų efektyvumą ir palyginamumą. Panašu, kad visos valstybės narės yra vertinamos iš vienodo požiūrio taško ir tokiu būdu galime matyti bendrą vaizdą, kaip veikia nacionalinės teisingumo sistemos. Ta rezultatų e, lentelė yra informacinis įrankis, tai nėra teisės e, priemonė, tai nėra ir grožio konkursas. Čia yra remiamasi objektyviais duomenimis, kuriuos mes gauname iš SEFPEŠ. Žinote, tai yra Europos tarybos e, organas. Ir iš pačios komisijos tyrimų taip pat gauname rezultatus. Praeitais metais mes su SEPEŠ sudarėme sutartį, kad galėtumėm prieiti prie jų turimų duomenų. Šiais metais uh, trijų valstybių narių kurios taip pat yra Europos tarybos narės pageidavimų, Ispanijos, Junktinės karalystės ir Švedijos mm, pageidavimus CFIŠ neturėjo galimybės pasirašyti tokios sutarties su mumis. Tos valstybės narės laikinai tokiu būdu užblokavo šios procesus, kvestionuodamos ES rezultatų lentelių tikslių rengimą, nors dauguma valstybių narių už tai pasisakė ir už tai, kad dirbtume su SEPEŠ. Mes dabar dirbame su mm, Teisingumo, teisingumo ministerijų ir teismų kontaktų punktais. Mes stengiamės, stengiamės kad būtų atblokuotas tas procesas, kad būtų galima pasirašyti tą susitarimą susitarimą ir taip ir įvyko. Mm, toliau mes dirbame su tais kontaktų punktais, rengdami 2014 ehm, metų rezultato lentelę. Šiame komitete ir bendrai per visą laikotarpį, turiu pasakyti, jūs buvote pagrindinė jėga atsakinga už ES piliečių teises. Tarp jų yra ir mm, laisvas piliečių judėjimas. Kaip žinote, kai kurios valstybės narės bando kvestionuoti tą pagrindinę laisvę. Komisijos pozicija yra labai aiški šio klausimo. Mes giname šią pagrindinę teisę, kurią beje labai um, kvestionuoja e, piliečiai mūsų valstybės senėse, e, labai um, aukštai vertina kuomet yra visuomenės apklausos, piliečiai e, tikrai į labai aukštas pozicijas iškelia, labai vertina e, būtent šią teisę. Taigi, mes dar taip pat turime susidurti ir su visų visuomenės um, suvokimu, kuris neparemtas realybė, bet uh, tam tikrų požiūrių. Ir, ir tikrai tai labai rimtas dalykas, kadangi yra piknaudžiavimo atveju, mes tai žinome, todėl lapkričio mėnesį komisija patvirtino komunikatą, kuriame yra primenama bendra teisinė, teisinė bazė dėl laisvo judėjimo. Yra visos teisinės nuostatos sudėtos, um, yra aptartos uh, visos tos nu, priemonės, kurios leidžia valstybėms narėms kovoti su piknaudžiavimu ir įtvirtinti šią teises. Ir mes taip pat teikėme pasiūlymus valstybėms narėms, kaip būtų galima įveikti visą susirūpinimą keliančią situaciją per penkių veiksmų planą. Mes dirbame su valstybėmis narėmis ir rengėme mm, tam tikrą gidą, dėl, kur būtų rekomendacijos dėl um, santokų, kurios sudaromos tik tai dėl išsiskaičiavimo. Ir mes dirbame taip pat su valstybėmis narėmis, rengdami gidą su rekomendacijomis, kas yra įprastinė gyvenamoji vieta. Tai irgi labai aktualu, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie socialinės apsaugos visas sistemas. Mes, įtrauk, mes sustipriname ir mm, socialinės įtraukties prioritetus per socialinį fondą, mes skatiname pažangiosios praktikos keitimąsi tarp vietos valdžios mm, ir bus vasario 11 dieną kitais metais didžiulė konferencija merams, kad būtų galima jiems paaiškinti, kokios yra galimybės ne vien tik tai iš teisinio požiūrio taško, bet ir iš socialinių fondų perspektyvos. Mes taip pat padame vietos valdžiai Mm, taikyti laisvo judėjimo taisyklės vietoje, taip pat ir per įvairius apmokymus skirtus vietos valdžiai. Mūsų mm, požiūris tikrai yra labai mm, remiamas taryboje. Didžiulė dauguma vidaus reikalų ministrų palaiko mūsų darbą ir tai buvo ir gruodžio mėnesio TVR taryboje pasakyta. Taigi mes dabar turime gyveninti tuos penkis veiksmus ir Tikiuosi, kad e, turėsiu galimybę apie tai plačiau papasakoti parlamente. Aš labai tikiuosi, kad jūs padėsite mums e, ištaisyti visuomenės e, klaidingą suvokimą kai kuriais klausimais, kad tikrai vienas, viena iš labiausiai vertintų verti, labiausiai vertinamų dalykų judėjimo laisvė būtų išsaugota. Toliau dėl Romų įtraukt, socialinės įtraukties. Jūs gal nepatikėsite, tačiau taryba vieningai patvirtino tarybos rekomendacijas šiuo klausimu gruodžio 9 dieną ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus pasiekimas. Tai reiškia, kad reikia veikti koordinuotai, kad tai, kad reikia veikti koordinuotai, pagaliau taryboje yra pripažinta. Ir labai svarbu pasakyti, kad tai ir parlamento pasiekimas didžiulis, kadangi parlamentas visuomet labai pasisakė už Romų įtraukties veiksmus, visus ketinimus ir jūs kaip parlamentas dabar turite pritarti šiems planams ir aš esu tikra, kad tikrai tai vyks greitai sklandžiai. Dabar pažvelkime į ateitį. Komisija ketina kovo mėnesį paskelbti komunikatą dėl ES teisingumo politikos ateities. Mes tikime, kad diskusijose būtina sutelkti dėmesį į strateginės kryptis, o ne į kažkokį tai kalėdinių pageidavimų sąrašą. Es teisingumo politika tapo brandžia ES politikos rytimi. Ir nėra jokių priežasčių dabar nepagristai surišti parlamento ir komisijai rankas, primetant penkerių metų suvaržantį planą. Jau dabar mes gyvename ne iki Lisabono sutarties laikais, jau visai kitais laikais. Ir dabar šis rytis yra įprastinė politikos rytis, kuriai taikoma bendro sprendimo uh, procedūra ir mes turime tuo pasinaudoti. Ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad Jūsų dabartinis pranešimo projektas dėl Stokholmo programos tarpinės peržos um, tikrai um, irgi atspindi tą pačią poziciją savo mm, komunikatę mes remiamės įtraukiančiųjų požiūrių, kad būtų įtraukti visi visi, visos, visos suinteresuotos šalis, taip pat ir asys dėžystys teis, teisėjai, iš, per 600 dalyvių buvo ir noriu padėkoti Europos parlamento nariams, kurie taip pat dalyvavo šiame renginyje, prisidėjo prie jo ir dabar labai lauksime jūsų pranešimo šio klausimo. Ir galiausiai pora žodžių dėl įstatymo viršenybės kaip buvo pirmininko Baroso paskelbta metinėme pranešime dėl ES padėties, komisijos komunikatas bus paskelbtas 2014 metų pavasarį ir komisija yra parengusi dokumentą skirtą Asizelė Žustys, kad būtų galima pradėti diskusijas ir konsultacijos vyksta. Ir žinau, kad ir jūs analizuosite šį klausimą. E, Mišelio pranešimo kontekste dėl pagrindinių teisių ir aišku jūsų indėlis į šias diskusijas e, bus nepaprastai svarbus. Taigi, pirmininkė, dabar tikrai galiu pasakyti, kad e, ir toliau sieksiu tęsti tokį vaisingą ir, ir tikrai naudingą visiems bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū, ponė visapirmininkė. Dabar. Matau, turime kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Pirmiausiai koordinatoriai. Mano sąraše yra ponė Sargentinė ir ponas Kirkau. Paskiau turiu pono Albrecht e, pranešėjo domenų apsaugos klausimais ir turiu užsirašiusių parlamento narių. Pone Sipa, pone Latford, pone De Jong, pone Gans, pone Kindvart, pone Brown ir pone Intvert. Pone Sipaliau, paminėjau jūs. Taigi, tokie, toks mano, norėčiau pasakyti, sąrašas ir suteiksiu kolegoms po porą minučių tam, kad neatsiliktume nuo grafiko. Taigi, ponė Sarčentinė, koordinatorė, žodis pirmiausia jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie pasiūlymą dėl teisinės pagalbos. Aš Čiaugiuosi, kad šioje srityje vyksta tam tikras judėjimas, tačiau norėčiau iškirsti jūsų nuomonę dėl to, kas vyksta mano šalyje, Niderlanduose, kur teisininkai šiuo metu kaip tik tai gatvėse vykdo kampaniją dėl e, to, kad bandoma priboti Niderlanduose tam tikras teisinės pagalbos galimybės. Ir e, iš tikrųjų tos taupimo priemonės kartais yra gana radikalios, Teisėjai kartais nebesudaroja su darbo kiekiu dėl bylų e, kiekio ir dėl tam tikrų taupomųjų priemonių apribojimų ir e, teisingumo ministras pasiūlė, kad įtariamasis gali pasinaudoti e, dviem galimybėm, arba ne, pereisiu prie olandų kalbos, kadangi per daug specifinė terminologija. Taigi, įtariamasis gali, gali kreiptis į aukštesnės instancijos teismą. Ir bet kuriuo atveju, net ir laukiant svarstymą dėl apeliacijos, jisai vis tiek bus pasiūstas į kalinimo įstaigą. Taigi, kai kalbame apie vėres teisės ir procedūras, man tiesiog būtų įdomu iškirsti, ar komisija uh, uh, nagrinėja pateiktą pasiūlymą, ar galima pagerinti jūs prudenciją ir taip pat e, įtariamųjų teisų padėtį. Ačiū. Toliau panas Kirko. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū ir komisijos atstoviai. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad mane padrasnė man reikia kai kurios komisarės pastabos. E, pasakymai dėl to, kaip komisija padėjo tam tikrom valstybėm narėm spręsti vieną kitą problemą, su kuriomis susidurė. Taip pat e, mane pradžiugino žinia apie tai, kad buvo vienbalsiai priimtas sprendimas dėl e, Romų, dėl čigonų. Bet noriu paklausti komisarės dviejų dalykų. Pirmiausia, ar jinai tiki, kad e, neseniai nuskambėjęs Junktinės karalystės vyriausybės atstovų pranešimas, kad e, bus kovojama su vadinamoju socialiniu e, pašalpų turizmu, kad su to bus kovojama. Ir taip pat ar e, bus įmas apskritai kokiu nors priemonių, kurios leistų išlaikyti ES populiarumą Jungtinėje karalystėje. Ir kitas klausimas dėl baudžiamųjų sankcijų baudžiamosių bylose. Pavyzdžiui, dėl euro padirbinėjimo ir panašiai. E, dauguma politinių frakcijų nenorėtų, kad būtų harmonizuojamas baudų arba bausmių nustatymas. E, tačiau komisija e, rengia tokį pasiūlymą ir norėtume paklausti, kokių duomenų komisija turi, kad, tiesąkant, ES piliečiai arba valstybės narės pageidautų, kad šitas rytis būtų harmonizuota. Pas Albrecht. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už labai išsamei pristatytą dabar nepatyti baudžiamosios teisės rytyje. Manau, kad minimalių standartų patvirtinimas yra žingsnis teisinga likme ir tai yra labai naudingas žingsnis, norint pasiūlyti naujų priemonių. Aš tikrai norėčiau, kad e, būtų judama į priekį, kaip galima sparčiau kadangi mes taip pat patvirtiname Europos e, tyrimų orderį ir tai reikalauja daugiau įvairių minimalių standartų kriminalinio teisingumo, baudžiamojo teisingumo srityje. E, na, kalbant apie teisį teisingumą, aš turėčiau turbūt visų kolegų vardų išsakyti tam tikrą nusivylimą, kad taryba e, nesugebėjo sustarti dėl įgaliojimų, e, kad būtų galima pradėti darybas dėl domenų apsaugos paketo. Domenų, paketo, domenų apsaugos paketas vis dar buksuoja. Mes, parlamentas, esame pasirengę pradėti darybas kaip galima greičiau. Mes vis dar norime, kad procesas e, būtų kaip galima spartesnis ir aš manau, kad taryba šiuo atveju kalbėdama apie tokius dalykus kaip e, vien langelio principas e, turėtų įsiklausyti mūsų nuomonę. Mes neseniai balsavome dėl tam tikrų e, principų, kurie pagerintų komisijos siūlomą sistemą ir kur atsižvelgta į vairius nuogastavimus iškeltus tarybos. E, taigi mane iš tikrųjų nuvylė žinia, kad šiuo atveju nepavyko susitarti dėl domino apsaugos paketo. Aš taip pat Manau, kad reikėtų mums tarybai geriau išaiškinti savo poziciją ir galbūt pagelbėti jiems uh, kaip galima greičiau susitarti dėl įgaliojimų, kad būtų galima pradėti darybas. Trečias dalykas - dėl Europos duomenų e, apsaugos priežos institucijos paskirimo. E, mane turbūt neramina šios naujienos, nes teko girdėti įvairių gandų ir paprastai mes mm, turėtumėm e, pirmiausia išklausyti informaciją apie tai, kokioje stadijoje yra šitas skirimo procesas ir koks yra sutrumpintas kandidatų sąrašas. E, kaip Saras Šarkovič e, e, apie tai užsiminė, tačiau aš norėčiau, kad iš tikrųjų parlamentui tinkamai būtų pristatytas šitas procesas ir kandidatų sąrašas. Ačiū. Toliau, ponė Sipal. E, Ačiū. Turiu tris dalykus, kuriuos norėčiau paliesti. Pirmiausiai, procedūrinės teisės. Labai esu dėkinga komisijai už tolesnius pasiūlymus, kuriuos jūs pateikėte. Ir vis dėlto norėčiau grįžti prie ponios Argentinė minties. Kadangi policija, teisinės institucijos vis artimiau bendradarbiauja, ir mm, trūksta tam tikrų išteklių e, šitam bedarbiavimui palaikyti. Tai labai svarbu yra, kad mes iš tikrųjų skubiai pagerintumėm procedūrinės e, taisyklės, kuris užtikrina įtariamų teisės. Tiesiog neprimtina, kad e, valstybės narės šioje srityje mėgina apkarpyti finansavimą. Todėl e, aš džiugiuosi, kad komisija patikė tam tikrų pasiūlymų ir tikiuosi, kad jie prisidės prie tolesnio progreso. E, dėl laisvas asmenų judėjimo. Laisvas asmenų judėjimas ES iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių principų, e, kuriais mes naudojamės. Ir kai mes girdime, kad Jungės karalystės ir Vokietijos vyriausybės dar tam tokius pareiškimus, tai yra tikrai neprimtina. Ir tie pareiškimai nukreipti ne į problemą. E, pavyzdžiui, dėl Romų gyventojų, mes tikrai nesudarėme su imigracijos problema. Esame tam tikrų vietų, tam tikrų miestų, kur e, plūsta dėlį migrantų srautai. Tačiau turbūt reikėtų pirmiausiai galvoti, kaip reikėtų e, suteikti jiems finansinę e, pagalbą ir mm, sutinku su Vokietijos pareiškimas, kad kai kur vietos valdžios institucijos aktyviai dirba, tačiau našta jom per sunki, jas reikia palaikyti. Šiaip jau reikėtų pasakyti, kad e, šios valstybės narės e, balsuojant dėl plėtros iš tikrųjų balsavo už tolesnius plėtros ratus ir turi prisimti dalį atsakomybės, kad būtų užtikrintos pagrindinės um, teisės ir laisvės. Na ir galų galia trečias klausimas, tai yra e, duomenų apsauga ir e, tinkama priežiūros institucija. E, iš tikrųjų, sklando tam tikri gandai, kad e, buvo 43 kandidatai, liko 10 ir e, dabar vėlgi sklinda tam tikri gandai, kad nebebus pasiūlytas nei vienas kandidatas arba liks tik tai 3. E, mane šis klausimas neramina dėl kelių priešašių. Visų pirma, sklinda gandai, kad mums bus teikiamos tik tai tos kandidatūros, kurias JAV vertina kaip savačkus draugus, kurie yra atimai susijęs su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Aš neturiu jokių įrodymų, tačiau būtų gerai išgirsti galimus atsakymus tokį argumentą. Toliau kitas gandas yra vėlgi, kad bus mums svarstyti pateiktos tik trys kandidatūros. Ir kadangi kalbame apie du postus, e, kuriuos reikia užimti, tai trys kandidatai į du postus yra tiesiog visiškai neprimtana situacija. Iš tikrųjų, manau, kad e, komisija čia turėtų atkreipti dėmesį ir galbūt sklaidyti kai kurios klančius gandus. Pone Latford. Labai ačiū, ponė pirminkė. Visų pirma, galbūt norėčiau paklausti apie siūlomą direktyvą dėl procedūrinių teisių, kurioje yra ir pasiūlymas kad e, neturėtų būti daroma jokių išvadų dėl to, kad asmo pasinaudoja teisę į tylėti. Taip pat e, žinau, kad e, esame tam tikrų atveju, kad iš atsisakymą kalbėti galima daryti tam tikras neigiamas išvadas ir Vienas iš tokių atvejų buvo, pavyzdžiui, 2001 metų byla, kontroliant prieš Junktinę karalystę, kur buvo teigiama, kad iš tikrųjų Junktinė karalystė e, nerado tinkamos pusiausvėros tarp e, teisės įtylėjimą ir e, tam tikrų neigiamų išvadų, kurios daromos iš to, iš pasinaudojimo tą teisę. E, pavyzdžiui, atsakovas nebuvo įspėtas, kad jo atsakymas kalbėti gali e, sustiprinti tam tikrus e, tam tikras prielaidas, bent jau tam, e, tam tikrų pateiktų kaltinamų įrodymų svarumą. Taigi, mm, ar komisija ketina teikti kokią nors pasiūlymą, kad pasinaudojimas teisė tylėti net, net neštų jokių neigiamų pasiekmių, ne, ne, ne, nevesų prie jokių neigiamų išvadų? ar bus mėginama atsiž, atsižvelgti į Strasbūro teismo išvaras. Nes man atrodo, kad e, kelios bent jau valstybės narės gali e, šiuo atveju e, šiek tiek nukrypti nuo teisės normų. Toliau e, Noriu pasakyti, kad pati nesiniai bendradarbiaudama su savo šelniais pranešys e, rengiau pranešimą dėl arešto orderio. Nežinau, ar jūs, komisarė, turite galimybės supažinti su šito pranešimu, tačiau viena iš idėjų, kuri buvo pasiūlyta ten. Ir e, ko mes tikrai norėtumėm, e, norėtumėm, kad komisija pateiktų teisėkuros iniciatyvą, pasiūlymą, galbūt dėl horizontalios priemonės, kuri apimtų visas tarpusavio pripažinimo priemonės instrumentus tai būtų pagrindas atsakyti pripažinti pagrindinės teisės, Europos tyrimo orderį, konsultacinės procedūras dėl teisminėms institucijoms, kompensavimo priemonės ir taip toliau, taip toliau. Visa tai galėtų būti nagrinėjama paraleliai arba netgi prieš e, įsigaliuojant pačiam Europos arešto orderiui. Ar komisija mato kokios galimybių e, parengti ir pasiūlyti tokią horizontalią priemonę dėl visų tarpusavio pripažinimo priemonių paketų? Pone Dėl. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, ką pasakė ponė Sargentinė apie mm, situacija Niderlanduose dėl teisinės pagalbos ir procedūrinių teisių. Tai yra itin e, svarbi, rimta situacija ir norėtusim e, matyti komisijai imantis kažkokiu tai veiksmu tuo atžvilgiu. Kitas dalykas, na, kiek supratau, skaitydamas spaudą šią savaitę, tai Niderlandai ketina, tarsi prašau, Rumunija E, priėmė teisės aktus e, e, praktiškai legalizuodama korupciją, nes tai jau nebėra baudžiamas veiksmas. Ir ką tai turėtų reikšti, pavyzdžiui, tokiems dalykams kaip judėjimo laisvė arba kokią įtaką tai darys priimant sprendimus apie korupcinius veiksmus ir kokių veiksmų imasi komisija reaguodama į tokius dalykus. Trečias dalykas - Europos prokuroras. Aš e, skaičiau e, komisijos medžiagą, e, bet norėčiau išgirsti ponios Redding vertinimą, kaip jūs manote, kas vyksta taryboje ir kaip galima būtų pagerinti bendradarbiavimą su taryba ir su Eurojust. Ne, aš įsivaizduoju, kad tie klausimai yra sudėtingi ir labai sunkiai sprendžiami. Kaip ponas Kirchhoffas Kirkhaupas sakė, dėl minimalių sankcijų mes apie tai jau esame kalbėję parlamente ir esame pastebėję, kad galbūt komisijos pasiūlymas nėra gerai apgalvotas ir galbūt būtų geriau jei komisija taip pat atsiųstų ir darbo dokumentus arba kažkokius aiškinamosius raštus, kodėl, na, kuom grindžiantis yra pri, priimami tokie siūlymai. Ir taip, tada mes galėtume įvertinti ir tokių siūlymų pasiekmes. Ačiū. Pone Kons. Taip, jau buvo labai daug kas pasakyti ir dėkoju už, pareng... už jūsų pranešimą. Na, iš, aš sutinku, kad baudžiamojo teisingumo sritis yra labai labai svarbi. Tai yra ir tarpusavio pripažinimo klausimai, ir bendradarbiavimo klausimai tarp valstybių narių. Noriu paklausyti, ar jūs ketinate e, praplėsti FRA, tai yra e, fundamentalių arba e, pagrindinių teisų agentūros e, kompetencijas kad jos apimtų visas valstybės narės ir daugiau sričių. Kitas dalykas e, yra susijęs su teisės viršinybės principu ir jūs minėjote, kad e, e, pavasarį bus svarstomas mechanizmas. Mes to mechanizmo prašome jau ne vieną kartą ir ne viename pranešime. Ir jeigu galite, gal galėtumėte įvardinti konkretę, konkretesnę datą, kada jūs ketinate paskelbti komunikatą šią temą. Tai man svarbu, nes man būtų įdomu sužinoti, ar šios kadencijos parlamentas dar turės progą svarstyti tą komunikatą. Tarkim, jeigu tai vyksta e, kovo pradžioje, tai tada yra įmanoma, jeigu vėliau nelabai. Vat štai kodėl aš klausiu apie e, komunikato paskelbimo numatomą datą. Ponas Brons. Ačiū. Jūs minėjote procedūrinius dalykus susijusius su arešto orderiu, štai pavyzdžiui procesinės teisės, bet vienas dalykas nebuvo paliestas, tai yra valstybių narių e, teismų galimybės įvertinti pateikiamus įrodymus dėl ekstradicijos ir, tarkim, atmesti e, prašymą dėl to, kad įrodymai nepakankami. Mano šalyje e, magistratai arba teismai e, turi, turi teisę atmesti prašymą, jeigu nepateikimi e, tokie įrodymai, kokie turėtų būti pateikti baudžiamoje byloje. Europos arešto orderio, tai, tokie, tai to, to, tokio pagrindo atmesti prašymo nepak, nepakanka. Taip pat E, kaip vertinti išskirtinės aplinkybės. Ir ypač turint omeny, kad e, šalių e, gerbuvis nėra teisingas, nėra vienodas, vienos šalis yra turtingesnės, kitos ne. Ir tokių sprendimų prieimimas arba yra labai, labai remiasi ir priklauso nuo e, šalių e, gerbuvio. Ir kai kalbame apie teis, judėjimo teisę, nemanau, kad ta teisė yra menkesnė negu bet kokios kitos pagrindinės laisvės ir teisės. Visų visuomenės, e, na, visų valstybių nariai turi teisę judėti laisvai ir išreikšti savo, savo, savo valią ir savo nuomonę. Ačiū. Turiu du trumpus klausimus. Aš e, pritariu e, jūsų pastaboms dėl penkerių metų programų. Ir taip pat e, pritariu kolegoms, kurie išreiškė susirūpinimą dėl procedūros Europos E, arešto orderiui e, išduodančių institucijų e, įvardinimo arba denominacijos. Norėjau taip pat paklausti apie parlamento teikiamą na, prašymą dėl to, kaip ketiname E, dėl Lunašek pranešimo e, dėl LGBT. Ir ypač atsižvelgiant į tai, kad e, yra priimti teigiami sprendimai įvairių valstybių narių teismuose. Bet galbūt nereikėtų viską palikti teismams, reikia parimti ir politinius sprendimus. Ir galiausiai noriu paklausti apie e, e, skaidrumą ir dokumentų prieinamumą. Šitą klausimą mes vis svarstysime ir vėliau šio posėdžio metu, bet norėčiau pasakyti, kad mūsų visų atsakomybė yra užtikrinti, kad egzistuotų tikras, realus skaidrumas. Skaidrumas e, yra būtina demokratijos dalis. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie dabartinę susiklošiusią situaciją, apie tai, kad patekome į aklavietę ir kaip ketinate išeiti iš tos aklavietės. Ačiū. Toliau, ponia Bauer. Dėkoju. Aš noriu paklausti. Kihívást. E, kasdienėme gyvenime susidurėme su mm, didžiuliu skaičiumi problemų ir dažniausiai kalbam apie tai, kad reikia europinių sprendimų ir mes puikiai žinome, kad tai yra svarbu. Yra, pavyzdžiui, tokie dalykai, tarkim, kaip e, tarptautinės santokos, bet lygiai taip pat tarptautinės skirybos, Vienas iš aspektų yra vaikai, kurie atsiduria nepaprastai sudėtingoje situacijoje. Ir noriu paklausti, ar iš tikrųjų Europos Sąjunga gali kažką padaryti um, tokioje srityje, atsižvelgiant ypač Europos tarybos, tarkim, išvadas dėl vaikų teisių, pavyzdžiui, dėl galimybės nuolat matyti su vaikais. Ta problema turi būti sprendžiama ir, aišku, nepakanka vien tik tai prisijungti prie konvencijų, tai svarbu, bet to nepakanka. Kartais galbūt tai ir neįmanoma užtikrinti, įvertinant Lisabono sutarties nuostatas. Tai aš noriu paklausti, ar komisija galvoja kažką tai padaryti šioje srityje. Ir pabaigai panas Fos. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit der. Ačiū ir dėkoju už e, galimybę pasikeisti nuomonėmis. Noriu paklausti. Visų pirma, apie duomenų apsaugos tarnybos vadovo, kas jį pakeis. E, norėčiau sužinoti, kokia situacija yra dabar. Ir Taip pat noriu sužinoti apie tai, e, kaip toliau yra dirbama su domenų apsaugos e, e, dokumentais. Ar yra kokios nors naujausios informacijos apie tai, kaip, kokius tolesnius žingsnius planuoja taryba. Aš tokios informacijos neturiu, bet galbūt jūs turite informaciją apie terminus, apie tai, kada tai bus daroma. Uh, Toliau Europos prokuratūra ir Eurojust. Jeigu kalbu, galvosime apie ateities perspektyvas, tai be abejo mes e, tikriausiai turime siekti bendradarbiavimo ir mums reikia idėjų, kaip tas bendradarbiavimas turėtų būti organizuotas, tam, kad ir valstybės narės į tą bendradarbiavimą būtų įkrautos įtrauktos. Ačiū, sako ponia Kol. Dabar norėčiau pertuti žodį e, poniai Redin, kad atsakytų į klausimus. Tikrai daug klausimų, bet e, man atrodo, šį kartą turime pakankamai laiko, kad aš galėčiau, kiek įmanoma geriau, juos atsakyti dėl teisinės pagalbos. stengiausi kalbėti labai konkrečiai. Taip pat ir dėl to pasiūlymo, kurį pateikiau. Norėjau per nelyg daug nenueiti į, į ne, per daug nesikišant į valstybių narių specifiką. Aš suteliau dėmesį į tai, kur teisinė pagalba yra pati svarbiausia ir logiškiausia. Pavyzdžiui, kad būtų galima užsitikrinti susitarimą tarp parlamento ir tarybos. Aš gal sakyčiau, jeigu nu, būtų toks idealistiškas požiūris, tai e, reikėtų vieningumo taryboje. Ir noriu patikinti Jūs, kad didžiausias dėmesys yra tiems, kuriems labiausiai tos pagalbos reikia, kurie yra sulaikyti ir kurie yra pir, pirminiuose mm, proceso etapuose. Tai atrodo kaip ir akivaizdu ir ypač dėl Europos arešto orderio, kadangi automatiškai iš savo šalies iškeliauji. Taigi tai yra svarbu ir tai yra mano pateikta pasiūlyme ponui Kirkopui turiu pasakyti dėl to m, mm, naudos ieškojimo turizmo, tą klausimą kėlė ir kiti nariai. Norint netitrūkti nuo realybės, mm, komisija kartu su duomenimis, kurios patikė valstybės narės, atliko analizę, ar yra toks e, naudos ieškojimo turizmas e, ir kokios būtų sumos, jeigu tai yra. Ir aš galėčiau labai paprastai pasakyti, bet jūs turite ir mm, pranešimą, kurį parengiau su visomis detalėmis, bet bendrai vertinant, matosi, kad e, tos išmokos yra skirstamos labai plačiai vienoje valstybė narėje. Pavyzdžiui, 85-90 procentų išmokų nukeliauja to šalies piliečiams. Ir labai nedidelė suma nuo 0,4 iki 2,4 procentų maždaug yra išmokama Europos piliečiams. Viskas, aišku, priklauso dar ir nuo konkrečios valstybės narės. Ir kodėl taip yra? Uh, Todėl, kad e, didžioji dalis Europos piliečių, kurie pasinaudoja judėjimo laisvę, pasinaudoja judėjimo laisvę e, nevykti dirbti. E, atsiprašau, kalbėte pasteisą. Taip, jūs supratote, ką aš turėjau galvoje, būtent vykti dirbti. Uh, Kai kuriuose valstybėse narėse galbūt tai yra susijęs su ypač ypatingais santykiais su mm, tam tikrų trečių šalių piliečiais. Lėšų suma, kuri išmokama trečių šalių piliečiams, yra dešimt kart didesnė nei mm, ta lėšų suma, kuri išmokama Europos piliečiams iš kitų šalių. Taigi aš pripažįstu, kad gali būti tam tikrų problemų valstybėse dėl nacionalinių įstatymų. Uh, Kai kurie nacionaliniai statymai leidžia žmonėms, kurie atvyksta į e, kitą valstybę narę, nei jų kilmės šalis, gauti išmokas jau nuo pirmos dienos. Tai nėra įrašyta direktyvose. Direktyvos yra aiškiai pasakyta, jog Piliečiai, kurie, nu, Europos piliečiai, kurie nori pasilikti, turi įrodyti, kad jie turi pakankamai pajamų, kad galėtų tai padaryti. Taigi, daugiausia problemų kyla dėl labai palankių nuostatų valstybių narių nacionalinėje teisėje. Ir tai nėra europiniai įstatymai, nes socialinės išmokos yra nacionalinių įstatymų klausimas. Taigi aš prašau valstybių narių labai rimtai pasižiūrėti į tai, kas blogai vyksta jų valstybės narėse pas juos, kad galėtumėm visą tai surašti atitinkamai iš, išspręsti tai, kas yra pranešim, ataskaitose surašta, tiesiog sugrįžti prie realybės ir išspręsti tos dalykus. Ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi, jog vidaus reikalų ministrų, ministrų sutikime tik tai viena valstybė. Na, narė paprašė pakeisti direktyvą dėl judėjimo laisvės. Visos kitos valstybės narės prašė pagalbos, jeigu būtų piknaudžiavimų ir būtent tai komisija padarė, dėl, pateikusi pasiūlymus. Dabar dėl baudžiamųjų sankcijų. Vis dar prisimenu, kai, studija, kai mokiausi prieš e, mano klausimus, analizavau, kas tuo met yra e, pasiūlyta baudžiamosios teisės rytyje. Viskas buvo tik represyvinės priemonės. Tai suprantama, kadangi viskas buvo e, daroma be Europos parlamento, tarp kitko, nes tai buvo dar laikai iki Lisabonos. Tik tai ministrai dirbo vieni, vis, vis to, mm, pagal tą mentalitetą po rugsėjo 11-osios. E, todėl viskas buvo aišku represijų linkme daroma ir e, Mm, kuomet neturi poveikio įvertinimo, kai neturi parlamento, su kurio dirbi ir taip toliau ir taip toliau, tai mm, normalu gal, kad uh, yra tokie dalykai, kurių neįmanoma gyvendinti ir buvo aiški vaizdu, kad reikia ir kito elemento tos to, toje pusiausvyroje, tai yra procedūrinių teisių baudžiamųjų byla, bylų srityje. Jeigu turi mm, teisės persekimo pusėje, represinėje pusėje, tai turi, aišku, turėti teisės ir toje kitoje pusėje. Mm, kur reikalinga gynyba. Taigi mes siekiame ir tarpusavio pripažinimo, ir tarpusavio pasitikėjimo, tai tą reikia užtikrinti ir reikia, aišku, gerbti mm, visą teisinį pagrindą, proporcingumą, subsidarumą. Ir būtent tai buvo pagrindiniai varikliai mm, paskatinę pateikti tokius pasiūlymus, kokius pateikė komisija pasiremdama turimų teisinių pagrindų. Ponas Albrecht teiravosi dėl um, tyrimo orderio. Na, tyrimo orderis yra vienas iš tų klausimų, kur būtent mums reikėjo tos pusiausviros, užtikrinant abiejų pusit procedūrinės teisės. Aš nerašiau tyrimo orderio, ne, ne, tai buvo dar idėja dar iš iki Lisabonos laikotarpio iš valstybių narių, bet įsiskaičius, aišku, viską suprasi, kas yra blogai ir tarp kitko nesulaiminga tuo tekstu, kuris pateiktas ir man labai keista, kodėl parlamentas sutiko su tuo, ką pasiūlė ministrai. Nesuprantu, bet tebūnie. Uh, duomenų apsauga, vieno langelio principas, e, kągi, aš žinau, visa tai, kas yra aptariama iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę, jau viskas išanalizuota tris kartus, taip pat ir taryboje, tai kitaip sakant, taryba yra pasirengusi priimti sprendimus bet e, tikrai e, ji nepalengvino, o apsunkino gyvenimą. Ir jūs teisingai sakote, būtų taip lengva sugrįžti prie to darbo, kuris buvo atliktas taryboje jau Airijai pirmininkavus ir pažiūrėti tai, ką parlamentas nusprendė, pasiremdamas parlamentinė išmintimi ir pasižiūrėti, ar taryba galėtų susitarti su parlamentu tuo pagrindu. Man atrodo, tai visiškai įmanoma. Nes mums nereikia naujų diskusijų, nes jau viskas yra aptarta duomenų apsaugos rytyje. Mums tik tai reikia sprendimų. Sutarėme ar nesutarėme. Ir viskas. Pasiremiant tą gerą valią, kurią išsakė pirmininkavimą perimsianti Graikija, uh, kuri, kuri duomenų apsaugą įrašė į savo prioritetus. Man atrodo, tai visiškai įmanoma ir labai tikiu, jog Europos parlamentas e, galės tikrai pagelbėti tokiu būdu tarybai. Kai kurie nariai teiravosi EDPS Europos duomenų apsaugos pareigūno skirimo klausimais. Aš žinau, sklando įvairiausių gandų. Galiu Jums atsakyti tik tai štai kaip. Kandidatūros kėlimo procesas vis dar vyksta ir jūs turite suprasti, kad aš negaliu detaliai komentuoti vykstančio proceso. ADPS Europos duomenų apsaugos pareigūnas yra nepriklausomas ir ta nepriklausomybė yra įtvirtinta sutartyje. Viena iš priežasčių, kodėl uh, Mm, komisaras, kuris su jumis kalbasi, čia negali parinkti to pareigūno, yra ta, kad būtent yra garantuota DPS nepriklausomybė. Ir mm, netgi šios ryties komisaras ar komisarė neturi galimybės tarti savo žodžio šioje procedūroje tam, kad nepadarytų įtakos. E, ta tema, aišku, kurią komisija puikiai išmano, bet tiesiog yra siekiama užtikrinti, kad nepriklausomybė būtų užtikrinta visiškai. Jeigu šis klausimas būtų aptariamas komisijai, vis tik tai aš pasisakyčiau ir tvirtai paremčiau mm, tą sprendimą, kuris apgintų šios institucijos nepriklausomumą ir e, tvirtą reputaciją. Ir kadangi ši procedūra dar vyksta, aš tikrai pasitikiu savo kolegą Šeft Vič, kad tikrai viskas bus padaryta taip, kaip turi būti padaryta. Kaip ponės Argentinį ja, ir ponės Sipol sakė, kuomet valstybės narėse kyla sunkumų, aišku, reikia ne siaurinti teises, minimum, jas reikia išsaugoti. Ir būtent to mes ir mm, stengiamės pasiekti, mm, tikėdamėsi, kad valstybėse narėse bus įmanoma išsaugoti mm, svarbiausius dalykus, o prireikus kažką tai siaurinti, bus siaurinami ar karpami netokie svarbus dalykai. Jūs kalbėjote apie laisvą judėjimą, jūs sakėte, kad tai yra pagrindinė Europos piliečių teisė. Taip ir yra. Ir būtent taip piliečiai tą ir supranta. Pažvelkite į Eurobarometro tyrimus. Eurobaromet yra apklausos apklausose apklausiami eiliniai žmonės ir pažiūrėkite, kas mūsų piliečiams yra svarbiausios vertybės. Horizontaliai e, atlikti tyrimai labai įdomius rezultatus parodo, kad visi žmonės pasisako už judėjimo laisvę. Taigi, uh, tai nėra vien tik tai pagrindinė teisė, tai taip pat yra mm, piliečių suvokiama kaip pagrindinė teisė ir labai svarbi. Ir taip jūs teisingai pasakėte, problemos yra koncentruotos kai kuriuose regionuose. Dėl šios priežasties aš pakviečiau mažų miestelių ar didesnių miestų merus iš tų regionų, būtent atvykti į mano minėtą konferenciją, kad būtų galima panalizuoti, kokios yra taisyklės, kokios yra galimybės šioje srityje, kokios yra finansinės priemonės, kurias būtų galima panaudoti tiems klausimams. Yra tiek daug mitų e, sklandančių šioje srityje, kad aš manau, jog būtų labai svarbu sureaguoti į tai. Ir be to aš gaunu uh, laiškų iš e, tų merų, kurie tikrai labai gera valia dirba ir stengiasi kažką padaryti, bet tiesiog skęsta tose problemose, kadangi būtent nėra taip pasiskirščiusios problemos, jos yra koncentruotos kai kuriuose vietovėse. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek, koks būtų mm, tų konkrečių asmenų skaičius palyginti su gyventojų skaičiumi toje valstybėje, tai būtent labai nedidelis procentas. Tačiau jeigu visas tas skaičius yra sukoncentruotas vienoje vietovėje, aišku, kad tuomet kuomet tos problemos susikaupė į didžiulį, e, didžiulę problemą. Pane Latford kalbėjo apie e, teisę tylėti. Mm, teisė tylėti yra labai delikati, nekaltumo prezumcija, teisė tylėti, visa tai yra tame pačiame dokumente, teisės akte nežiūrint Europos žmogaus teisų teismo standartų vis dar nepakanka apsaugos ginamiesiems ar e, kaltinamiesiems praktikoje. 11 valstybių narių mm, yra paskelbtos Europos žmog... teisingumo teismo nuo 2007-2012 metų e, paskelbtos pažeidusiomis nekaltumo prezumciją. Ir tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė, nes aišku, kad e, iki pasiekiant Europos teisingumo teismą ta problema jau būna nepaprastai išaugusi. Ir faktas yra tas, kad valstybių narių mm, teisės aktai jau numato nekaltumo prezumciją tam tik tikrų mastų. Taigi mes tik apžvelgėme tam tikrą nekaltumo prezumcijos aspektą, nes neliečiame mm, materialinės baudžiamosios teisės, pavyzdžiui, mm, griežtos atsakomybės apibrėžimo ar teisės pateikti įrodymus. Mūsų ekspertai atsižvelgė į. Mm, žemynės teisės ir jungtinės karalystės teisės specifiką, mm, skirtumus, ir stengiamės pasiūlyti tai, ką būtų įmanoma gyvendinti. Dabar klausimas dėl Rumunijos. Ir neseniai patvirtinto įstatymo, kad korupcija nebėra laikoma mm, civilinės teisės pažeidimu, CVM pranešime komisija mm, tai apžvelgs. Man atrodo, tas pranešimas turėtų būti jau sausio mėnesį paskelbtas. Bet galiu dabar pasakyti, kad mes labai esame sunerime dėl to, kaip viskas rutuliuojasi negera kryptimi, galvojant apie kovą su korupcija. Pone Gans teiravosi Ar norėtumėm pagrindinių teisų agentūros mandatą išplėsti, įtraukiant baudžiamosius nusikaltimus. Aš nežinau, ar parlamentai žino, bet komisija pasiūlė išplėsti pagrindinių teisų agentūros kompetencijų ratą ir parlamentas paremė komisiją šio klausimu. Taryba e, vieningai nusprendė atmesti bet kokius pakeitimus dėl e, pagrindinio teisų agentūros veiksmų sritės išplėtimo, tai man atrodo, kad jums reikėtų šį klausimą užduoti tarybai. Dabar klausimas dėl įstatymo viršenybės. Jūs žinote, kad tai yra pirmininko Baroso atsakomybę. Aišku, jis užsima tais lasmais bendradarbiaudamas su manimi, tačiau tai yra jo atsakomybė, jis prisima atsakomybę už šią sritį. Mes dirbame šiais lasmais ir pirmininkas Baroso visuomet man e, sakė, Pavasarį, pavasarį. Žinote, pavasaris yra toks lankstus dalykas. Šiaurės šalyse kiek vėliau ateina pavasaris, pietų šalyse anksčiau um, tas pavasaris ateina. Tai aš prašau pirmininko Baroso labiau laikytis pietietiško požiūrio į pavasarį. Tai jeigu jūs pamatysite pirmininką Baroso, kur koridorių susitiksite ar ką, tai prašom jam priminti, kad laukiate to, kaip galima anksčiau, ank, pavasario pradžioje. Manau, kad mes esame pasirengę. Tai tiesiog tik tai klausimas klausimas yra, kada pateiksime, tiksliau, kada jis pateiks pasiūlymus. Matau, kad kolegos Bronso jau nebeliko salė, tai turbūt jau nebereikia jam atsakyti jo klausimą. Pone Infilt atsakysiu dėl kelio gairių plano, dėl LGBTI pranešimo. nuo pat pradžių, ką aš e, stengiuosi padaryti jau keliarius metus, tai yra, kad būtų sistemingai laikui, kad mm, valstybių narių nauji įstatymai visi sistemingai dėrėtų su pagrindinių teisų hartijos 21 straipsniu. Galiu pateikti pavyzdžių. Atsimenate kvalifikacijų direktyvą, uh, kur buvo numatyta apsauga nuo refulmon gražinimo į savo šalį dėl gyventojų e, leidimų ir taip toliau. Mes įtraukėme seksualinę orientaciją kaip persekiojimo pagrindą ir kaip pagrindą prašyti prieglopšio tokiu būdu. Tai yra numatyta ES teisyklėse. Būtent todėl, kad mes sistemingai dirbame šiais lausimais, kaip bet kuris komisaras ką be pasiūlytų, viskas yra komisijoje analizuojama ir iš šio šio požiūrio taško ir atitinkamai imamės priemonių prireikus. Taip pat skrupulingai įgyvendiname LGBTI asmenų teises, integruojame jas ir į tas taisyklės, kurios jau įsigaliosios yra. Aš paminėčiau, pavyzdžiui, užimtumo lygybės direktyvą, kur pradėjome nemažai pažeidimo procedūrų mm, tuo klausimu. Mes uh, reguliariai įsikišame, e, kuomet valstybės narės atsisako suteikti teisę uh, E, laisvai judėti asmenėms, kurie yra sudarę stabilias partnerystės, pavyzdžiui, aš priminsiu Maltos atvejį. Taigi sistemingai dirbame šiais lausmės ir nuose teisės aktuose, kurias mes pasiūlome, pavyzdžiui, tarkime, santokinio turto tvarka, registruotos partnerystės. Vis, mes turime neutralų apibrėžimą, kuomet valstybė narė patvirtina santoką, tai e, kita valstybė narė neturi teisės nesutikti su tokios santokos padariniais mūsų eilinėme darbe mes tikrai tuo rūpinamės, aš galiu pacituoti daugiau tokių atvejų, pavyzdžiui, Hagos konferencijoje tikrai labai daug tokių pavyzdžių pateikėme, taigi sistemingai mes tai gyvendiname praktikoje visais politikos lygmenimis. Prieiga prie dokumentų, žinau, yra skirtingų nuomonių tarp kai kurių parlamento narių ir mūsų institucijos. E, nenorėčiau kištis į šį reikalą. Kartais situacija gali būti labai delikati. Aš čia jau dabar paliksiu visą kitą ekspertams spręsti, tiems ekspertams, su kuriais jūs dirbate. Pone Bauer kalbėjo apie labai sudėtingą klausimą, nors jos nebėra salėje, aš vis tiek norėčiau atsakyti tą klausimą, nes manau, kad mm, tas atsakymas sudomins daugelį parlamentarų, tai eina kalba apie vaikus tėvams išsiskyrus labai dažnai mūsų kompetencija yra labai ribota dirbau su kai kuriais teisingumo ministrais, kuomet buvo labai sudėtingų bylų per sieną, mm, kur mano dėmesys buvo atkreiptas į tai. Ir tas dialogas kai kuriais atvejais pasiteisino, kai kuriais atvejais nepasiteisino, bet mm, atsakant į pono Fos klausimą, turiu pasakyti, kad man atrodo atsakiau į tą klausimą anksčiau kalbėdama apie DPA ir apie duomenų apsaugos taisyklės. EPPO, tai yra Europos prokuratūros klausimas, panas Jekolino čia yra, tai atsakysiu, jį visuomet buvo aišku, kad Europos prokuratūros projektas, aišku, paskatins diskusijas, tai buvo aišku jau ir tiems, kurie rašė sutartį, kadangi ten sutartyje yra labai konkrečiai nurodyta, ką reikės daryti, jeigu nebus vienbalsiškumo dėl tokio pateikto pasiūlymo. Jūs turite žinoti, kad kai kurios valstybės narės de facto, tai yra Junktinė karalystė, Danija ir Airija. Nepalaiko šio pasiūlymo, kai kurios kitos konkrečiai kelia klausimų, tikrai kelia rimtų klausimų ir tas klausimas, aišku, e, toliau bus nagrinėjimas. Pirmininkavimą perimsinti Graikija pasakė, kad tai bus vienas iš jų prioritetų. Ir Graikijos ministras e, dirbs šio klausimu ir matysime, ar bus įmanoma e, pasiekti vienbalsiškumo. Jeigu nebus įmanoma pasiekti vienbalsiškumo, reikės žengti uh, kitą žingsnį, kuris yra numatytas sutarties 86 berods straipsnėje, tai yra reikės pereiti prie sustiprinto bendradarbiavimo, kur dalyvautų minimaliai devynios valstybės narės. Esu garantuota, kad turėsime tikrai daug daugiau nei devynės valstybės narės, kurios norės dalyvauti šiame sustiprintame bendradarbiavime. Ačiū pirmininkė. Ačiū vicepirmininkė už tokius detalius atsakymus. Pone Gomes prašė žodžio labai trumpam klausimui ir gal jūs norėsite tai atsakyti. Ačiū, komisarė Reding. Gal galėtumėte mūsų informuoti, kodėl sakote, kad antikorupcijos pranešimas susiduria su e, sunkumais, juk mes tikimės dar šį pranešimą išgirsti šiais metais. Apgailestauju, sako ponė Reding, Aš to nesakiau, aš tik taip bandžiau atsakyti į klausimą. Ne. E, pranešimas dėl antikorupcijos, kovos su korupcija yra e, Malstrom e, pranešimas. O manęs klausė dėl Rumunijos ir dėl Rumunijos teisės aktų, kurie buvo nesiniai priimti ir pagal, ir pagal kuriuos korupcija dabar nelaikomas pažeidimu. Ir aš pasakiau, kad taip man kelia susirūpinimą tai, kaip kurios, kai kuriuose valstybėse narėse e, e kova su korupcija nežengia tuo keliu, kokiu rei turėtų žengti ir pažangos tokios nėra, kokios turėtų būti. Bet čia tikrai nieko neturiu, nieko, nieko norėjau pasakyti apie Cecilijos Malstrom e, pranešimą. Čia visai skirtingi klausimai ir aš tikrai nenorėjau jos pranešimo komentuoti. Sorry. Ačiū, ponė Reding, ačiū, kolegos. Jūs esate visuomet laukiama mūsų posėdžiuose. O dabar mes pagal darbo atvarkę turime šeštąjį e, klausimą, tai yra Sepol būstinė. Mes Pakvietėme šiame posėdį dalyvauti ir Vengrijos vidaus reikalų ministrą. E, tad e, siūlau tiesiog tęsti posėdį, nedarant pertraukos. Ir noriu pakviesti ministrą užimti vietą prezidime. let people who wish to leave the room to leave. Na, noriu leisti išeiti tiems, kurie nori išeiti iš salės ir tada galėsime tęsti posėdį. Taigi, mūsų kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra CEPOL e, būstinė. Europos policijos koledžo CEPOL būstinė. Может, глубоко. Uh, as you know, does it work? Kaip jūs žinote, dabar CEPAL yra įkurtas Junktinėje karalystėje, bet Junktinė karalystė nusprendė 2014 metais iškelti e, koledžą iš turimų patalpų, nes e, na, nu, tiesiog nesuteikė daugiau e, patalpų. Uh, E, spalio mėnesį taryba e, priėmė sprendimą, kad e, dabar CEPOL būstinė turėtų būti įsteigta Vengrija ir 23 valstybės narys pritarė šitam pasiūlymui, todėl pakvietėme e, Šandor Pinter, kuris yra Vengrijos vidaus reikalų ministras, į svečius. Tačiau būstinės keitimas taip pat reikalauja, kad teisės aktai būtų pakeisti, o tai turi būti padaryta bendro praėjimo e, procedūros būdu. Ir tuos įgaliojimus turi taryba ir e, Europos parlamentas. Todėl mes esame pasikvietę e, ir teisės tarnybą, kurie pateiks e, tokią savo teisinę išvadą, kurios prašė Libė komitetas. Ir taip pat mes išgirsime Lietuvos, pirmininkaujančios Lietuvos atstovų, kokie dar darbai laukia pagal programą, kokie, kokie yra terminai. Ir po šitų dviejų pranešimų leisiu ne, mūsų komiteto nariams pasisakyti. Ministrė, labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote, e, priemėte mūsų kvietimą atvykti, sutikote atvykti, labai e, Mm, džiaugiuosi, kad galiu pasveiktinti jūs dabar savo kalbą. Pirmininkavau iš pradžių angliškai, tokia pra praktika, bet dabar labai džiaugiuosi, kad galėjau pasveikinti jūs vengriškai. Taigi, prašom, ministrė. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę atvykti jūsų posėdį, pristatyti Vengrijos uh, kandidatūrą CEPOL būstiniai ir detaliau noriu pristatyti mūsų pasiūlymą bendrai, gal, aišku, gal šiek tiek ir subjektyviai iš dalies pažvelgti į, į, į tai, nežiūrint, aišku, objektyvių dalykų. Turiu pasakyti, kad kaip policijos vadovas nuo 91 metų aš turėjau galimybę tikrai daug dalyvauti šios institucijos darbe. Mes gavome labai daug pagalbos iš Europos kolegų kaiminės valstybės Austrija, Šveicarija Šveicarija, kitos valstybės e, tą pagalbą e, suteikė Vengrijai ir tokiu būdu Vengrija turėjo galimybę labai sparčiai reformuoti savo policijos pajėgas, e, labai efektyviai užtikrinti visas demokratinės pertvarkas. Ir aišku, kad svarbiausia yra, svarbiausia buvo užtikrinti uh, saugią aplinką mūsų visuomeniai ir, ir įstojus į Europos Sąjungą. Vis, mes, gal, mes suprantame, koks svarbus yra mokymas. Mes galvojame, kad visi ES piliečiai turi jausti saugus. Ir todėl labai svarbu, kad visos policijos paėgos turėtų vienodas priemonės įveikti iškilusius sunkumus. Aišku, kad tie, kas norėtų užsimti nusikalstamą veiklą, turėtų jausti tą pačią policijos jėgos grėsmę visoje Europoje. Tam be abejo labai svarbus yra mokymas. Mokymas, kuris būtų vienodas, vienodai būtų parengtos visos Europos policijos pajėgos. Uh, dėja, kurį laiką <laughs> negalėjau įtakoti tų procesų, bet dabar vėlgi tą galimybę turiu ir todėl noriu dar ir savo tokią subjektyvę nuomonę pateikti, kadangi aš tikrai uh, su labai įsitraukęs į policijos apmokymus, man tai labai aktuali rūpinti tema. Aš galvoju, kad Nepaprastai svarbu yra, kad CEPOL turėtų visas galimybės veikti tinkamai, objektyviai pristatant mūsų pasiūlymą. Aš galiu pasakyti, kad tikrai mes turime visą tai, ką, ką, ką reikėtų pasiūlyti to, to, tokia, tokioje situacijoje. Ir 2012 metų Liepa buvo ir bendras pareiškimas tarybos, buvo apibriežti visi objektyvus kriterijai dėl to, kokia, kokios turi būti sąlygos, kad būtų galima įkurdinti e, CEPOL mūsų šalyje Gruodžio 13 dieną ministrai priėmė galutinį sprendimą ir buvo nuspręsta, kad 2004 metais ES įstojusiams valstybėms reikėtų teikti pirmenybę parenkant, kur e, CEPOL būtų įkurtas dabar. Vengrija įvykdė 100 procentų visas sąlygas dėl CEPOL buveinės. E, jūs paremėte irgi visus tuos sprendimus. Ir reikia pasakyti, kad Nuo 2004 metų Vengrija įstojus Europos Sąjungą, mes mūsų šalyje dar nebuvo įkurta nei viena Europos Sąjungos agentūra Vengrijoje. Tai mes džiaugiamės šią galimybę ir noriu pasakyti, kad tikrai, m, mm, prie, pavyzdžiui, lengvas tie, tie penki kriterijai, kuriuos aš čia turiu dėl e, būsnės leng, lengvumas patekti, m, e, patalpos, visų patalpų geras lygis, Toliau visi diplomatiniai dalykai, imuniteto klausimai. Ir ketvirtas punktas galimybės darbuotojų vaikams gauti mokymą. Ir penkta, aišku, visos su sveikatos priežiūra ir patekimo darbo rinka, visos sąlygos irgi yra įvykdytos. Taigi, Budapeštas, tikrai gali priimti tokią agentūrą ir mes labai džiaugiamės, kad galėsime priimti Europos policijos koledžą mūsų šalyje, kur yra vidurio Europoje. Mūsų iniciatyva yra pasiūlyta ši vieta ir mes labai džiaugiamės tuo, kad dabar CEPOL dirbs pas mus Ir dar noriu pridurti, kad e, poli, tarp, tarptautinis policijos koledžas irgi veikia Vengrijoje. Taigi galime glaudžiai bendarbiauti su FTB, JAV. Nuo 95 metų pradėjome tokį bendarbiavimą, 28 valstybės. Um, dalyvauja ir policijos vadovai gali gauti reikiamus apmokymus. Mums tai yra tikrai toks dalykas, kurio galime didžiuotis. Mes džiaugiamės, kad Vengrija yra pasirinkta um, buveinė, kad mes galime uh, tai prisidėti prie tarptautinio policijos apmokymo ir kad dabar ir CEPOL dirbs pas mus. Ekonomistė buvo pasakyta, kad Budapeštas yra toks miestas, kur gyvenimo kokybė yra viena iš geriausių vidurio Europoje, tai mes irgi galime tuo džiaugtis. Be to, Budapeštas bendrai būtų toks tinkamas miestas, manau, nes lengva jį patekti, lengva atskristi, išskristi, bent 40 skrydžių kasdien yra vykdoma iš, į, į kitų valstybių sostinės. Tiesioginių skrydžių nėra tik tai į penkias ES valstybės valstybių sostinės, bet to Liubliana yra lengvai pasiekiama automobiliu. Uh, reikia pasakyti, kad yra 22 km iki oro uosto iš miesto centro, taigi tikrai lengva jį patekti. Pastatai patys yra labai dinamiškame Budapešto rajone, centre aplinkui labai uh, gera kultū, labai aktyvus kultūrinis gyvenimas vyksta ir teatrai, ir opera, ir, ir metro sklandžiai dirba. Taigi, galiu paminėti, kad dar turime ir tramvajų, kuris mes buvome viena iš pirmų vietų vidurio Europoje, kur paleisti buvo tramvajai. Taigi, aišku, paminėsiu ir įvairius priekybos centrus ir, ir kitus reikalingiausius objektus, kaip pavyzdžiui, teatrus ar opera, kas viskas yra labai lengvai pasiekiama. Pastatai yra istoriniai, pastatai yra renovuoti, sutvarkyti visą įrangą e, reikiamo lygio. E, yra ne, iš tikrųjų netgi viršyti tie reikalavimai, kurie buvo keliami dėl to, ar būtų galima priimti tokią organizaciją. 2004 rūpiučio 31 pastatai bus jau tinkami naudoti. Dabar dėl eksploatavimo, dėl saugumo elementų valstybė narė teikia garantijas dešimčiai metų. Dešimt metų e, reiškia, kad apie 200 tūkstančių eurų kasmet mes skirsime tų pastatų priežiūrai ir visiems elementams. Dar tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, galimybė sportuoti, galimybės e, praleisti laisvalaikį turiningą, aš jau minėjau teatrus, minėjau e, galimybės e, lankytis koncertuose ir taip toliau, tai prie to pridurčiau galimybę sportuoti. Tarptautinėme mokymo centre yra teniso, rankinio, krepšinio salės, yra galimybės užsimti įvairią kitą sportinę veiklą. Uh, Mm, viskas yra aukščiausio lygio. Taigi, dėl e, tos buveinės e, susitarimo, tikrai aišku, mes tuo džiaugiamės ir mes galėsime užtikrinti taip pat ir diplomatinius visas nuostatas, diplo, diplomatinis statusas, nerečiamybė ir taip toliau, visa tai bus garantuota. Yra būsnės susitarimas. Toliau dėl visų mokymo įstaigų ir, ir sveikatos priežos įstaigų. Mes turime visus sąrašus su, su visais, su kalbinėmis visomis galimybėmis. Nuo trejų metų vaikai turės galimybės lankyti įvairias mokymo įstaigas. Tikrai galimybės bus suteiktos dideliam skaičiui moksleivių. 18 metų turės galimybę įgyti diplomus, dėl sveikatos priežos galiu paminėti, kad už, vos už kelių e, kilometrų yra didžiulė ligoninė ir e, visa medicinos priežiūra bus tikrai garantuota. Dabar galimybės įsijungti į darbo rinką, e, tie, kas pageidaus dirbti, turės įvairių galimybių be abejo. Aišku, kad kadangi, tai, e, kad, kadangi miestas yra tikrai tarptautinis centras, e, yra daug įvairiausių galimybių įvairių, įvairiomis kalbomis, e, kalbantiems sutaktiniams susirasti darbą kitose įstaigose, kurios dirba Budapešte. Manau, kad iš tikrųjų mes pateisinsime tos lūkesčius siejamus su mumis ir manau, kad tikrai ir, ir komisija, kokius iškelia reikalavimus, mes viską vykdome. Uh, Kol kas, kaip jau minėjau, nei viena ES agentūra nėra įsteigta Vengrijoje, taigi mes labai džiaugiamės, kad um, taryba nusprendė patvirtinti, kad Vengrija bus um, ta, ta vieta, kur bus CEPOL buveinė, mes tikimės ir jūsų pritarimo. Dabar trumpai labai trumpas, trumpa vaizdinė medžiaga, kad galėtumėm pailustruoti, kaip atrodys CEPOL buveinė, kaip CEPOL galės vykdyti e, savo veiklą pas mus. Ačiū ir dabar laukiu jūsų klausimų. Uh, akkor uh, egyszer köszönöm a E. Taigi dar kartą dėkuoju ministrė už jūsų pasisakymą. Mm, turime suteikti galimybę parlamentarams užduoti klausimus ministrui. Ministras turės išvykti e, penktą valandą, tai dabar suteiksiu galimybę parlamentarams užduoti klausimus, o po to teisiniai tarnybai suteiksiu žodį ir po to e, pirmininkaujančiai Lietuvai. Pone Gönts, Vazdės Demera.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 sveikinti Jūs su patiu pasiūlymu, e, jis tikrai puikus. Ir aš suprantu, kad Budapeštas iš tikrųjų viena iš agentūrų gali pasiūlyti daugybę įvairiausių privalumų, todėl e, tikrai palaikau šitą kandidatūrą. Mano klausimas būtų apie politinį palaikymą, kurio grindžiamas jūsų pasiūlymas. Mes išgirdame ne vieną e, Vengrijos premjero antieuropinį pasisakymą ir pareiškimą. Ir kartais netgi ES buvo įvardinama kaip e, vengrų ir vengrijos priešė. Taigi dabar man keistoka, kad dedama tiek pastangų įtraukti agentūrą, pritraukti agentūrą į Budapeštą. Aš esu tikra, kad agentūra gal galia bus įkurta Budapešte, tačiau man sunku suvokti tokį kontroversiškumą ir aš nežinau, kaip jūs suderinsite šios du prieštarančius dalykus. Be to, taip pat norėčiau paminėti, kad jūs galbūt girdėjote apie tam tikrus nuogastavimus, kurie buvo, išdėsti, kurie buvo suformuoluoti ir išdėsti Libe komitete dėl demokratijos, dėl e, teisinės valstybės ir kitų kai kurių panašių aspektų, kur Vengrijoje dabar kyla problemų. Uh, Taigi nežinau, ar čia dabar e, metas būtų kelti klausimą, ar e, pats geriausias sprendimas šiuo metu esant tokiai situacijai e, Budapešte, Vengrijoje įkurdinti vieną iš es agentūrų. Aš labai tikiuosi, kad tolesnė Vengrijos vyriausybė, sekanti Vengrijos vyriausybė bus kur kas draugiškesnė Europai. Ir be abejo, šis sprendimas nėra trumpalaikis sprendimas, jis turbūt pergins ne vieną vyriausybę, bet vis dėlto norėčiau išgirsti jūsų komentarų šio klausimu. E, teisės tarnyba kalbės netrukus po mūsų Ir tai yra atskiras klausimas, tačiau aš norėčiau taip pat paminėti, kad e, man šiek tiek nerimo kelia pati procedūra. Tai yra kaip taryba priemi šį sprendimą, neįtraukdama parlamento, neįtraukdama e, atinkamų parlamento e, komitetų ir komisijų. Tačiau tai jau antrinis klausimas, kurį galėsim aptart vėliau. Ačiū toliau, ponė Demera. Jie Demera. Pone pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, nors mėliau kalbėčiau po teisės tarnybos, kaip pareikš savo nuomonę. Tačiau, kad jau gavau žodį, noriu tik tai padėkoti ministrui už suteiktą informaciją. Aš turiu tam tikrų abejonių dėl procedūros, dėl to norėčiau pakartotinai prašyti žodžio po to, kai išklausysim teisės tarnybą. O šiaip ministrė sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ačiū pandemera, toliau ponia Bauer. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Atsiprašau, kad kiek pavėlavusi atvykau, bet eh, dažnai parlamente um, darbas vyksta lygiai grečiai keliose komitetuose ir aš turėjau būti kitur. Um, aš irgi turiu klausimą dėl procedūros. Ką jūs galvotumėt dėl um, vykusios procedūros? Jeigu aš teisingai suprantu, tai yra pasiūlymas, o ne sprendimas Taigi aš noriu paklausti, kuriame dabar proceso etape esame. Um, vis tik tai svarbu, uh, jeigu norime išreikšti savo poziciją, žinoti tokius dalykus. Thank you, Mrs. Bauer. Mr. Tavares. Köszönöm szépen, miniszter úr. Um, Tavares. Well, defer to the... Ačiū norėčiau pirmiausiai e, paminėti pono Diezdemera parengtą nuomonę šio klausimu ir taip pat kelti klausimą dėl to, kokios procedūros buvo laikomas įsprendžiant dėl CEPOL naujos būstinės. Aš irgi norėčiau pirmiausia išklausyti teisės tarnybos nuomonę ir vėliau galbūt padaryti keltą pareiškimų, jeigu to reikės. Taigi aš, ponė pirmininkė, duosiu jums ženklą, jeigu norėsiu dar kartą pasisakyti, tačiau šiaip jau kalbu čia dviejopam vaidmenį ir kaip e, šalis pranešėjas, e, ir kaip CEPOL klausimą, ir kaip e, pranešimo dėl padėties Vengrijoje, žmogaus teisų, teisinės valstybės, įstatymų viršinybės ir kitose panašiose srityse. Ir turiu prisipažinti, kad procedūra iš tikrųjų yra keista ir mm, gana gluminanti. Mes išklausysime apie teisinį mechanizmą netrukus, tačiau e, tas faktas, kad Europos parlamentas dar sprendžia dėl Europolo e, bylos ir e, e, taip pat Europos komisija buvo pasiūliusi sujungti Europolą ir Cepolą e, vienoje būstinėje. E, aš apie tai irgi pakalbėsiu, kadangi tiek aš, tiek mūsų frakcija pasako prieš tokį institucijų sujungimą, ir tai be abejo leistų įsteigti Cepolo būsnę Budapešte ar kokiam nors kitame mieste, nors nepasakyčiau, kad sveikinu idėją įsteigti Cepolo būsnę Budapešte. E, Budapeštas taip, jis yra puikus miestas, aš būčiau nieko prieš, tačiau šiaip jau Europos Sąjungos e, įvairios institucijos e, turi E, lojaliai bendradarbiauti su e, viena su kita ir su valstybėmis narėmis. Tuo tarpu mes žinome, kad komisija yra inicijavusi e, apkaltos procedūrą. Taigi esame tam tikrų teisinių mechanizmų, teisinių kelių ir mes turėtume pirmiausia turbūt baigti vieną teisinį procesą prieš inicijuodami kitą. Taigi ar jums netrodo, kad jeigu teisinis komisijos pasiūlymas, kuris buvo uh, E, paminėtas ankstesnėme mūsų susitikime ir kur buvo kalbama apie tai, kad e, sprendimas e, taryboje nei politiškai, nei techniškai nebuvo tinkamai primtas. Ar netrodom dabar, kad mes nukrypstame nuo to sąžiningo lojalus bendradarbiavimas su Europos komisija ir taip pat norėsiu išklausyti kitus smulkmenų, jau kilsas klausimas, jeigu sutinkate, kad būtent tokį sprendimą turėtų priimti ir Europos parlamentas, kaip e, bendrai sprendimus priimanti e, agentūra, draugės taryba. E, kitas pasisakymą, Gabalėlis, bus labai trumpas. Aš jau minėjau, kad rengiamas pranešimas dėl įstatymo viršenybės ir pagrindinių teisų bei laisvių Vengrijoje. Tačiau yra ir atskiras pareiškimas dėl policijos bendradarbiavimo. Ir buvo kalbama apie tai, kad e, policijos bendradarbiavimo institucijos e, bus nebūtų įsteigta Budapešte. E, kita vertus, vėlgi tai nėra mūsų pranešimas, bet jungtinių tautų tinkamas komisijos žmogaus teisės žmogus teisų tie pranešimas. Būtent jungtinių tautų pranešėja pareiškia, kad e, tautinės mažumas, pavyzdžiui, Vengrijoje nebepasitikė po policiją dėl to, kad policija labai pasyviai sprendžia jų problemas. Taigi norėjau pirmiausiai minčiau paklausti, ar Vengrijos policija e, pasitaisė, ar jinai pakeitė savo požiūrį, savo elgesį po to, kai pasirodė tas labai svarbus jungtinių tautų agentūros pranešimas. Ir jeigu padės nepasitaisė, tai ką jūs planuojate artimiausioje ateityje, kaip jūs planuojate E, e, turėtume mini, kad e, Budapeštas yra kandidatas priimti CEPOL būstinę. Kaip jūs toliau ketintumėte, pavyzdžiui, koordinuoti policijos veiksmus, keisti policijos požiūrį, jeigu bus kažkokie tai galimi išpoliai prieš tam tikras nesmažumas. Ačiū. Na, kaip jau girdėjome, po ministro atsakymo bus galimybė išklausyti teisės tarnybos E, nuomonės. Mano pasakymas buvo, e, nuskambėjo būtent tam prielda, kad e, išklausysime teisės tarnybos, kadangi reikia išgirsti visus teisinius niuansus prieš toliau tęsiant šitą dialogą. Ar jūs apie tai kalbate? Na, pirmiausiai, aš suteiksiu progą ministrui atsakyti į užduotus klausimus, toliau išklausysime teisės tarnybos Ir e, toliau laukia dar nemažai klausimų, todėl mano e, kolega Asdemiro taip pat e, ketina pateikti savo klausimus po teisės, po teisės tarnybos pasisakymo. Na, ir pabaigoje išklausysime pirmgaujančios Lietuvos atstovų, kurie galbūt pateiks papildomas informacijos atsakys klausimus susijusius su santykiais su taryba ir su pirmgaujančia valstybe. Taigi dabar jums leidus suteiksiu vėl žodį ministrui. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Ačiū už suteiktą galimybę, pirmininkė. Su džiaugsmu klausiausi jūsų klausimų, kadangi nei, viena iš, nei viename iš jų nebuvo a, kvestionuojama tai, kad Budapeštas būtų vertas priimti CEPOL aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs nesakėte, kad Budapeštas netitinka tų sąlygų, kurias jūs patvirtinate. Tai iš tikrųjų mes džiaugiamės tuo, kad Budapeštas vykdo tuos reikalavimus, kurie buvo iškelti vietai, kur galėtų būti cepol įkurdinta įkurdintas ir, ir tie kriterijai buvo ir jūsų patvirtinti. Dabar dėl klausimų, poniai Kingai, gal aš noriu pasakyti dėl politinio palaikymo, galvojant apie buveinės parinkimą. Visos partijos, kurios yra parlamente ir kurių nėra parlamente, remia tą, sprend, tą pasirinkimą. Aišku, Europos piliečiai nori žinoti, kad jų saugumu yra pasirūpinta, kad jų saugumas yra aukščiausio lygio, kad jeigu aš esu namuose, ar esu išvykęs kažkur, aš visur gaunu vienodo lygio policijos visą apsaugą, visą užtikrinamą saugumą. Iš tikrųjų, uh, Tai yra labai svarbu. Ir tam reikalingas sepol. E, policininkų apmokymas. Aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, galvojant apie demokratiją, nuo 91 metų ne, mes niekada nekėlėme klausimo ar, kad, dėl demokratijos. Demokratija yra savaime suprantama yra, ir, ir aš galiu jums atsiųsti ir tyrimus, kurie buvo atlikti, kuomet klausi piliečių kas yra svarbiausia, galvant apie įstatymo e, laikymasi, tai aišku, kad žmonės visuomet su policija įvardė pirmosiose vietose ir tai aišku, kad tokį, tokią piliečių nuomonę, kad policija užtikrina įstatymo laikymas, lemia taip pat ir tai, kad mūsų policija yra apmokyta ir kolegų iš kitų šalių. Tas yra labai svarbu. Turime 95 metų įstatymą dėl policijos apmokymo galvojant apie baudžiamosios teisės rytį, mm, aišku, kad mes pradedame nuo policijos darbo, kaip ir kitur Europoje, ir čia aišku, kad mokymai yra labai svarbus, kad nebūtų pažeidimų, kad būtų laikomasi visų procesinių elementų. Dabar dėl dėl tų m, mm, procedūros teisinių elementų, čia gal aš paliksiu tos klausimus atsakyti teisiniai tarnybai. Aš tik galiu pasakyti, kad taryb, ministrų tarybos sprendimas ir visa procedūra, vienbalsiškumas, visa tai m, mm, buvo, kaip aš jau sakiau, m, mm, kandidatūros paskirimo procedūra. Ir komisija ir parlamentas sutiko su tuo. Čia nebuvo sprendimas, kur taryba būtų prieimusi sprendimą viena. Taryboje buvo tik tai išketas klausimas, ar yra kandidatūra. Ir Vengrija buvo uh, pasiūlė e, save, kur būtų galima, kad, kad Vengrija galėtų būti, kur būtų ta buveinė įsteigta ir taryba patvirtino Vengrijos kandidatūrą. Dabar, ponai Tavarėš, aš ką galėčiau pasakyti, tai parlamentas irgi priemė sprendimą tikrai nebūtų tie visi, tikrai parlamentas dalyvavo, nes jeigu nebūtų buvę parlamento dalyvavimo, tai tas sprendimas nebūtų buvęs priimtas. Aš nežinau, kaip yra, nežinau, kokia yra situacija tarp tarybos ir parlamento, ar parlamentas jau tarė savo galutinį žodį, bet be abejo, kad parlamentas turi visas savo teises priimti sprendimą atitinkamai įvertinęs komisijos poziciją ir dėl visų techninių politinių dalykų Dėl politinių dalykų viskas yra aišku, dėl techninių dalykų, man atrodo, teisinė tarnyba gal patikslint detalės. Toliau dėl mažumų. pagrindinės problemos e, mažumų klausimų Vengrijoje yra daugiausia mm, problemos sėtinos su Romų klausimu. Turiu pasakyti, kad dar prieš man užimant mm, šias pareigas, 2010 metais jau kilo tie klausimai ir būtent mes, ir, kaip ir visada, supratome, kad labai svarbus yra apmokymas. JAV, Kanada, Olandija, Švedija, jei teisingai prisimenu dar ir Danija, bendarbiavo tuo metu su mumis rengiant apmokymo planą. Uh, kad policininkai galėtų būti tinkamai apmokyti šiais klausimais ir taip pat ir vietos valdžios institucijoms buvo skirti tie mokymai būtent tose vietovėse, kur daug romų gyvena ir mokyk, mokykloms taip pat netgi buvo atitinkami mokymai. Yra tikrai daug nuveikta nu, per tą laiką Reikia paminėti vieną tokią Vengrijos specifiką, kad mažumos gali suformuoti savo savivaldybės tarybą ir jeigu kažkas pabando pasipriešinti, sukliudyti tokiai mažumų teisė suformuoti savo vietos savivaldos tarybą, tai aišku, kad yra atitinkamos sankcijos, galima paduoti į teismą ir atitinkamai nubausti už tokius bandymus. Dabar turiu pasakyti dėl tos kandidatūros taryboje, kaip viskas vyko, aiškinau, 25 valstybės narės dalyvavo priimant tos sprendimus dėl kandidatūros. Jeigu turėtumėm kokių dar klausimų, aš atsakyčiau melai. Jau klausimą nebėra, tai tada kreipsiuosi į parlamento teisės tarnybą, kad jie pateiktų teisinę nuomonę, kurios Libė komitetas prašė dėl šio dokumentų paketo ir mes norime dar kada padėkoti ministrui, kad jisai pristatė Vengrijos kandidatūrą. E, mes žinome, kad ministras penktą valandą turės išvykti. Taigi e, mes pasistengėme e, sudaryti jums sąlygas, kad galėtumėte išvykti laiku. Ir mes tai deriname su sekretorietu. O dabar žodis teisės tarnybai. Ačiū, pirmininkė. Lapkričio mėnesį gavome prašymą dėl teisės nuomonės e, apie tai, kokio reikėtų teisinio pagrindo ir kokių teisėkros procedūrų, norint perkelti e, CEPOL Europos policijos koledžo būstinę. E, buvo užduota keletas klausimų ir aš pamėginsiu trumpai apžvelgti atsakymus ir pagrindinę mūsų išvadą. Pirmasis klausimas buvo klausimas nustatyti, ar Lisabono sutarčiai įsigaliojus, įprasta teisėkuros procedūra yra teisinga procedūra, e, sakant, įtraukti parlamentą e, į CEPOL nutarimo pakeitimus. Mūsų padaryta išvada buvo tokia, kad kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, tai teisingas e, teisės pagrindas CEPOL sprendimų keisti būtų e, šios sutarties 87 straipsnio antros dalies punktas B. E, tai yra viena iš pasangos e, veikimo starties nuostatų, kuri pakeičia ankstesnės ES starties 30 straipsnį, kuris e, buvo ankstesnio CEPOL nutarimo pagrindas. 87 straipsnio antros dalies B punktas nustato, kad būtų galima taikyti štai prasinę teisėkuros procedūrą. Antrasis klausimas, tiesą sakant, buvo dvilypis klausimas. Pirmasis klausimas tai buvo, ar sprendimų priimimo procedūra turėtų būti kitokia, turint omeny tą faktą, kad e, CEPO, e, CEPOL sprendimo pakeitimas susijęs su CEPOL būstinės perkelimo. Atsakymas būtų ne. Vienintelis būdas, kaip galima pakeisti ketvirtąjį CEPOL nutarimo punktą, būtų per įprastinę teisėkuros procedūrą. Antras klausimas, arba antra klausimo dalis būtų, ar 341 e, sutarties e, straipsnis būtų taikytina šiuo atveju. 341 straipsnis e, kalba apie ES institucijų būsnės nustatymą. CEPAL nėra viena iš ES institucijų. Taigi, to išdavoje 341 SES sutarties straipsnis jam nebūtų taikytinas. Kadangi tai yra tiesiog viena iš, vienas iš sąjungos organų. Trečiasis klausimas buvo e, dėl to, kad reikėtų nustatyti bendrą požiūrį e, į ES decentralizuotas agentūras ir ar yra kokio nors teisinių pasiekmių e, dėl procedūros, kuri būtų keičiamas Apple sprendimas. Penktasis jungtinio parlamento tarybos ir komisijos pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų straipsnis, tai penktasis paragrafas, aiškiai sako, kad visos institucijos sutinka, jog šitas E, bendras jungtinis pareiškimas nėra e, teisiškai privalomo pobūdžio. Taigi, e, teisiškai privalomų pasiekmių šis dokumentas nesukelia ir nėra jokių teisinių prievolių ES institucijoms ir taip pat ES teisėkurinkams. Institucijos įsipareigojo atsižvelgti į bendrą požiūrį E, būsimų sprendimų dėl ES agentūrų kontekste, tačiau tai nereiškia, kad tas bendras požiūris e, turi kokiu nors teisiškai privalomų pasiekmių teisėkuros institucijoms ir taip pat teisėkuros procedūrai, kurios būtų laikomasi, norint pakeisti CEPL sprendimo ketvirtąjį straipsnį. Ketvirtasis klausimas susijęs su e, tam tikrų svoriu ir pasiekmėmis politinio sprendimo laikinai perkelti CEPOL būstinę. E, E, kuris buvo priimtas e, TVR taryboje 2013 e, metų spalio 8. CEPOL būsnės perkelimas reikalauja, kad būtų keičiamas CEPOL sprendimas, CEPOL nutarimas, arba kad būtų priimtas naujas teisėkoros aktas e, e, susijęs, dėl, e, susijęs su CEPOL nutarimu. Bet kuriuo atveju e, reikėtų taikyti dabar galiojančias sutarties nuostatas ir, pažiūrėjau, 87 SS sutarties e, straipsnis, jo antrojas B paragrafas, sako, kad e, šiuo atveju taryba ir parlamentas turėtų lygiom teisėm veikti kaip bendrai įstatymus končios institucijos. Taigi politinis sprendimas, kuris buvo priimtas TVR taryboje, e, negali sukurti koks nors išimties ar išlygos iš sutartyse numatytų teisėkuros procedūrų ir neturi jokių privalomų pasiekmių parlamentui tai, kad tas aktas yra laikino pobūdžio, vėlgi nieko nekeičia E, procedūrose, kuriomis toks teisės aktas būtų koreguojamas e, ir turi būti laikomas sutartį numatytos tvarkos. Todėl mūsų padaryti išvada yra, kad tarybos politinės sutarimas perkelti CEPOL būstinę į Budapeštą, net jeigu tai būtų laikinas perkelimas, e, teisiniais terminais vertinant, tai yra tik tai politinės sutarimas, kurį institucijos gali atsižvelgti, bet kuris net niekaip nekeičia parlamento prerogatyvų įprastinėje teisėkuros procedūroje. Penktas klausimas susijęs su santykiais tarp siūlomo Europol reglamento ir galimo, galimos teisėkuros iniciatyvos pagal uh, sutarties 76 straipsnį E, kurie būtų perkelta Cepol būstinė. 76 S sutarties straipsnis e, numato, kad e, bet kokios priemonės e, teisinio bendradarbiavimo baudžiamose bylose arba policijos bendradarbiavimo sitie e, turėtų remtis e, arba komisijos teikimu arba iniciatyva, kurią parodė ketvirtis valstybių narių. Bet kuriu atveju, pagal 76 straipsnį, e, šiuo atveju valstybių narių iniciatyvos išaiškė ir buvo e, tas siūlymas pakeisti CEPOL e, sprendimą. Bet, bet kuriu atveju, CEPOL teisės aktas, CEPOL nutarimas tebėra galiojantis teisės aktas ir jį pakeisti galima, jeigu vyktų dėrybos ir būtų priimtas sprendimas panaikinti šitą CEPOL sprendimą, kai buvo pasiūlyta reglamente dėl Europol. E, kai dėl parlamento prerogatyvų, ar jos nukentėtų, jeigu būtų imtas iniciatyvos pagal 76 SS sutarties straipsnį, e, jeigu tokia iniciatyva e, būtų sformuoluota kaip siūlymas keisti CEPOL nutarimą, atsakymas būtų toks, kad e, vėlgi reikia šiuo atveju laikytis įprasnės įsiekoros procedūros. Ar tas E, pirminis pasiūlymas turėtų būti komisijos pasiūlymas ar iniciatyva, e, kurią pateikė valstybės narės, e, bet kuriuo atveju tai neturės jokių pasiekmių dėl taikytinos teisėkuros procedūros. Jinai lieka tokia pati abiejais atvejais. Todėl, mm, netgi jeigu būtų e, pareikšta iniciatyva pagal SAS sutarties 76 straipsnį, e, parlamento prerogatybos niekaip dėl to nesikeičia. E, tokia iniciatyva reikalautų, kad būtų atlaikomas įprastinės teisinės procedūros, primant naują siūlomą teisės aktą. Ir tai reiškia, kad būtų laikomas tokių pat procedūrų, kaip ir e, pakoreguojant Europolo reglamentą. E, trumpai, tokios būtų išvados mūsų teisės nuomonė. Ir jeigu būtų klausimas, aš esu pasirengęs juos atsakyti. O dabar, pirmininkė, noriu padėkoti Jums uždėmesį. Uh, Dėkoju. Tai ar dabar mes norėsime iš karto išklausyti pirmininkaujančios Lietuvos, ar norite užduoti savo klausimus dabar ir po to tik tai pirmininkaujančios Lietuvos? Tai pirma pirmininkaujantį Lietuvą. Ar sutinkate su tuo? O tada klausimai. Tad dabar norėčiau kreiptis į tarybą, kaip pirmininkaujančią valstybę. Prašom žodis jums. Okay. Uh, good afternoon. Uh. Dėkuoju. Labadiena, gerbiami ponai ir ponios, komiteto nariai, svečiai. Man labai malonu pasinaudoti šią progą ir išdėstyti pirmininkaujančios Lietuvos poziciją. Uh, Mes prisimėm šitą uždavinį, šitą užduotį, kurios mes iš, neplanavome iš pradžių, nebuvome įtraukę į savo darbo atvarkę, tačiau buvome priversti e, ieškoti skubių sprendimų. Noriu padėkoti ir už labai išsamų paaiškinimą kurį pateikė parlamento teisės tarnyba ir tas išaiškinimas iš esmės atitinka mūsų poziciją, kai mes perėmėme šio klausimo sprendimą. Visi čia susirinkę tikriausiai žino, kad Šio klausimo sprendimą mes turėjome, sprendimo imtis dėl to, kad Jungtinė karalystė vienašališkai nusprendė nebesudaryti sąlygų e, būstiniai, CEPOL būstiniai būti Jungtinėje karalystėje. Ir todėl birželio mėnesį e, taryba ir Libe komitetas e, priejo išvados tokios bendros nuomonės, jog reikėtų peržiūrėti Europol sprendimo e, projektą e, ir kad galbūt tas sprendimas, kuris, kuris buvo pasiūlytas Europol projekte, sprendimo projekte nebuvo e, priimtas, tad mes atsižvelgdami į susidariusią situaciją, atsižvelgdami į tai, kad e, baigėsi Europos parlamento kadencija ir bus rinkimai, mes privalėjome ieškoti greito ir paprasto sprendimo. Todėl e, spalio mėnesį, kaip buvo jau nekarta minėta, taryba priėmė vienbalsį sprendimą kad kai tik tai Sipolas bus perkeltas arba uždaryta Sipolo būstinė Bransfelde, jo būstinė bus perkelta į Vengriją, į Budapeštą. Ir svarbu pabrėžti, kad 25 valstybės narės, tai yra visos ES valstybės narės, E, parėmė e, teisėkuros e, projektą, tai yra reglamento projektą CEPOL sprendimui pakeisti. Ir ten yra aiškiai nurodyta, kad CEPOL kad, kad CEPOL būstinė yra Bramsfelde. Šitą informaciją buvo apsvarstyta komisijoje, Europos parlamente Ir noriu pabrėžti, kad siūlomas, proj... siūlomas reglamentas e, turi būti priimtas bendro sprendimų prieimimo procedūros būdu, tai yra, tai turi padaryti kartu komisija, taryba ir Europos parlamentas. Atsižvelgiant į tai, kad naujosios patalpos bus paruoštos Budapešte tik tai nuo rūpjūčio 31 dienos. Jungtinė karalystė sutiko pratesti patalpų nuomą tik tai iki 2014 m. rugsėjo mėnesio. Todėl reglamentas turi būti priimtas iki Europos parlamento rinkimo. Tai yra vėliausiai kitų metų balandžio mėnesį. Tokiu būdu būstinės perkelimas galėtų vykti jau šią vasarą. Turime nedaug laiko, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad, ir, kad visos institucijos, e, įskaitant ir mūsų taryboje, e, padarys viską, ką gali, kad būtų kaip galima greičiau pasiektas sprendimas. Juk mūsų bendras interesas yra užtikrinti, kad CEPOL galėtų funkcionuoti nenutraukdamas e, veiklos ir kad e, jo darbuotojai, CEPOL e, darbuotojai nebūtų laikomi nežinioje. Ir CEPOL direktorius, kurį aš matau tarp dalyvių, galėtų tai patvirtinti. Sveikinu tą faktą, kad buvo paskirtas pranešėjas šiuo klausimu. Na, o mes savo ruoštų pakvietėme valstybės narės pateikti savo pastabas raštu, kurios bus svarstomos sausio 10 dieną taryboje. Todėl esu įsitikinęs, kad e, mūsų partneriai, trejetuko partneriai e, ir e, pirmininkavimą per, per, per, perimsianti valstybė e, sėkmingai sugebės užbaigti šio klausimo sprendimą. E, na, apie teisinės procedūras jūs jau e, girdėjote, todėl nesikartosiu. Tuo norėčiau pabaigti ir jeigu yra klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti komisijos, ar jūs turite ką pasakyti. Norėtumėt? Prašau. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš e, nekomentuosiu e, paraiškos, kurią pateikė Vengrija. Vengrijos ministras e, puikiai ją pristatė. O vietoj to norėčiau keletą žodžių tarti apie pačią procedūrą. Tai yra E, kokia yra e, valstybių narių iniciatyvos procedūra, kuria buvo labai trumpai paminėta. Dabar komisijos tarnybos e, rengia oficialią komisijos nuomonę arba išvadą dėl šios valstybių narių iniciatyvos. Kol išvada yra ruošiama, galiu pasakyti štai ką. Visų pirma, komisija pažymi jog e, CEPOL e, sprendimą pakeičianti, e, pakeičiantis reglamentas nėra siejamas arba nėra siejamas su būstinės perkelimu. Kaip atkreipė ponas, kaip, kaip atkreipė dėmesį ponas Tavareš, mes dabar turime Europolo reglamento pasiūlymą ir dabar jis varsto uh, valstybės narės. Taip pat noriu pabrėžti, jog 17 spalio komisija jau yra pasakiusi, kad komisijos pasiūlymas dėl Europol buvo nulemtas poreikio užtikrinti efektyvesnį policijos bendradarbiavimą ir mokymą. Ir todėl pateiktasis komisijos pasiūlymas buvo nukreiptas dviem tiklam, tikslams pasiektas. Tai yra funkcinė sinergija ir e, kaštų išlaidų taupimas. Ir todėl buvo siūloma reforma, atsižvelgiant taip pat į rekomendacijas e, pateiktas dėl e, institucijų decentralizavimo rekomendacijas. Štai dėl šių priežasčių komisija mano, kad CEPOL būstinės klausimas neturėtų būti svarstomas nepaisant šito plataus konteksto. Ir manome, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į e, Europol e, reglamento kontekstą. Št Tai dėl šios priežasties valstybių narių iniciatyva dėl CEPOL būstinės bus svarstoma būtent mano ką tik tai minėtų dviejų tikslų e, šviesoje. Ačiū. Dabar e, turiu tik tai dviejų kolegų e, norinčių pasisakyti sąrašą. Atsiprašau. Dabar taip teisingai, dabar ponas Demirats. Komentarijos. Ačiū pirmininkė. Tos pastabos, kurios buvo išsakytos lapkričio 8 dieną, galiojo ir šiandieną. Tos pastabos yra susijęs su procedūra ir kitais dalykais. Tad iš pradžių norėčiau padėkoti E, už visą tą techninį ir mokslinį darbą, kurį atliko e, parlamento teisinė tarnyba. Ir aš praktiškai galėčiau sutikti su kiekvienu žodžiu pateiktų toje išvadoje. Mes iš tikrųjų mes nesikišame ir netrukdome e, tarybos teisiai naudoti savo galiomis, mes netrukdome, bet taip pat prašome, kad ir Europos parlamento, e, parlamentui nebūtų trukdoma. Ir norėčiau pakviesti vis dėlto siekti institucinio konsensuso sprendžiant šią problemą. Tapo pakankamai aišku, kad ta procedūra, kurią turime e, remtis, yra e, yra gana sudėtinga, kuri reikalauja iš tikrųjų visų institucijų bendradarbiavimo, tai yra bendro priimimo, sprendimų priimimo procedūra. Buvo labai teisingai pažymėta, kad CEPOL nėra ES institucija ir todėl kaip na, viena iš. Tai yra tik tai viena iš tarnybų arba įstaigų įkurtų ES ir jai yra taikomi visai kiti uh, ES e, sutarties e, straipsniai. Ir aš turiu čia netgi įrodymą. E, kad na, kad iš tikrųjų negalima šito klausimo spręsti taikant ES penktąją traštinę dalį. Aš turiu netgi raštu e, visas tas išvadas ir praktiškai tą patį patvirtino ir parlamento teisės tarnyba. E, tarybos e, balsavimas neturi teisinio, teisinės galios ir ta teisėkuros procedūra yra įprastinė teisėkuros procedūra. procedūra. 76 straipsnėje e, tai yra įvardyta ir ten yra kalbama apie būtent įprastinę teisėkuros procedūrą. Be abejo, aš sutinku, kad e, turime būti atviri, turiu pasakyti, kad sutinku su komisija, nes jeigu jau yra teikiamas e, teisėkuros pasiūlymas, ir jeigu jis yra abejotinos e, teisinės e, e, kilmės, tai be abejo to, tuos visus netikrumus ir dviejonės reikėtų išsklaidyti pasirenkant atitinkamą teisinį pagrindą. Pačioje nuomonėje yra pasakyta, kad egzistuoja CEPOL sprendimas, tačiau yra, yra galimybė pasiūlyti teisės aktą kuris atšauktų e, CEPOL sprendimą. Ir kiek suprantu, e, komisija jau yra pateikusi pasiūlymą ir gali susidaryti tokia situacija, kad CEPOL sprendimas bus paprasčiausiai atšauktas, panaikintas. Ir jeigu norime e, pakeisti ketvirtąjį tarybos sprendimo straipsnį, Tai aš manau, kad e, tas būdas nebus labai efektyvus ir man būtų išgirst, man įdomu būtų išgirsti e, na, tokią teisinę nuomonę dėl to ketvirto straipsnio pakeitimo. Ir manau, kad e, čia turime kalbėti apie tris rimtas rizikas. Rizika teisėkuros projekto sėkmiai, kurios gali realizuotis arba ne. Na, visų pirma, tai yra Britai. Jie vis dar pasisako už 341 straipsnio e, taikymą. Ir jie sako, kad turi būti e, e, turi, kad reikėtų išbraukti tas nuostatas, kas iš tikrųjų reikštų, kad na, kiekvienas valstybė narė gali pateikti pasiūlymą ištrinti ketvirtai straipsnį. Tai yra viena rizika. Antra rizika yra e, plenari, balsavimas plenarinėme posėdėje, kur gali būti nubalsuota už arba prieš. Šitos rizikos mes dar nesame tinkamai įvertinę. Ir galiausiai trečia rizika e, ji jau buvo paminėta, Taigi trečioji rizika yra ta, kad Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą ir pažiūrėkite į jo antraštę. Tai yra reglamentas dėl e, bendradarbiavimo agentūros ir taip toliau, sako pranešėjimas, kuri panaikintų atitinkamus sprendimus. Ir aš esu e, pranešėjęs šiuo klausimu, bet jeigu nebus priimtas tas pasiūlymas, tai viskas, jeigu bus priimtas pasiūlymas, tai viskas bus atšaukta. Taigi pažiūrėkime į procedūrinius aspektus. Ir, ponė pirmininkė, norėdamas užbaigti savo pasisakymą konstruktyviai, noriu pasakyti štai ką. Jeigu mes toliau vadovausimės įprastinę teisėkuros procedūrą, tai mes turime siekti tarp institucinio sutarimo, tarp tarybos, Europos parlamento ir komisijos. Ačiū. Uh, Mr. Tavareš. Panas Tavareš. To... Norėčiau užduoti klausimą pirmininkaujančiai valstybei. Ir tą klausimą e, esu uždavęs ir Vengrijos vidaus reikalų ministrui. Jūs suprantate, kad jau yra pateiktas komisijos e, teisėkuros e, teisinis e, pasiūlymas ir kad policijos bendradarbiavimas bei mokymas, na, bet koks pasiūlymas, valstybės narės iš tikrųjų turėtų susilaikyti nuo bet kokių pasiūlymų, kurie gali kirstis su ES suteiktų mandatu ar įbegaliojimas. Taigi, kaip jūs galite suderinti? Taryba nusprendė dėl E, teisinio e, pasiūlymo turinio, kurį yra pateikęs e, kurį yra pateikusi komisija, kaip tai galima susiderinti su lojalumo principu. Kitas mano klausimas yra teisiniai tarnybai. Noriu pasiaiškinti, ar aš tikrai teisingai supratau. Jeigu CEPOL sprendimas nėra pakeičiamas ir papildomas, tai yra teisiškai CEPOL būstinė lieka Bramsfilde, Ir tai reiškia, kad, valstybė, kad susijusi valstybė narė privalo daryti viską, kad ta būstinė ten ir būtų, tol kol sprendimas nėra atšauktas. Tai čia paprastas klausimas, jį galima atsakyti taip arba ne. Ir turiu dar vieną klausimą. Ką turėtų dabar daryti parlamentas? Parlamentas dabar negali E, vykdyti bendro prieimimo procedūros dėl tų pačių klausimų, kurios dubliuotųsi. Ir taigi, ką mums daryti? Tai klausimas mus visiems ir galbūt teisinė tarnyba galėtų atidaryti, jį atsakyti. Taigi, kuriuo taisyklę mes turėtumėm vadovautis? jeigu mes e, sprendžiame tą klausimą e, nagrinėdami e, du pasiūlymus, vieną iš komisijos, kitą iš tarybos, ir jie prieštarauja vienas kitam. Ir taip pat norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią valstybę, klausdamas, ką atsakytumėte į tai, ką pasakė komisija šiandieną. Ir prieš mėnesį panas Pribus čia kalbėjo ir jisai sakė, kad tarybos sprendimas yra techniškai neadekvatus ir politiškai abejotinas ir tuomet taryba į tai nieko neatsakė, niekaip neregavo. Tai gal dabar galite tai padaryti? I... Pone Kats. Aš norėčiau paklausti tų pačių klausimų, tik tai iš truputį kitos pusės. Komisija Komisija toliau pasisako už sulėjimą, sujungimą ir mes tą svarstėme čia ne kartą. Ir mūsų frakcija Libe komitete tokio sprendimo, sus, susilėjimo, na, ne, jo neremia. Taip pat reikia pripažinti, kad CEPOL patiria tam tikrą sprendimą ir aš sutinku, kad reikia kažkaip spręsti tą netikrumo E, situaciją. Be abejo, tie du klausimai yra susiję, ar nepriklausomas CEPOL, ar įlietas į kitas struktūras. Dabar turime e, pasiūlymą perkelti būstinę į Budapeštą. Bet noriu paklausti komisijai, tarybai, komisijos tarybos ir e, teisinės tarnybos. Koks yra pats efektyviausias būdas išspręsti tokią netikrumo pilną situaciją? O juk šis klausimas yra labai svarbus ir atsakymas į tą klausimą e, mums padėtų užbaigti Europolo e, tą visą dosiją. Aš norėčiau, kad šio posėdžiojo pabaigoje mes jau žinotumėm, ką galėtumėm padaryti ir e, kad pasiektumėm realios pažangos. Ačiū. Norėčiau dabar suteikti žodį teisiniai tarnybai, nes daugiau nematau e, narių norinčių pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Dėl pono Tavariš e, klausimo. Visų pirma, man patiko, kad jis, na, jis, jis tikriausiai nebuvo mums tiesiogiai adresuotas. Uh, Bet turiu pasakyti, kad tol, kol neatšauktas e, CEPOL sprendimas, tai yra vis dar galiojantis teisės aktas, jis yra privalomas jungtiniai karalystiai, e, kuri turi, yra įpareigota e, aprūpinti CEPOL patalpomis ar būstiniai. Bet E, tokios prievolės pačiame CEPOL sprendime nėra, bet mums reikia atsižvelgti į susitarimą dėl CEPOL būstinės, kuris buvo sudaryta e, su Jungtinės, Jungtinė karalystė ir jos straip, pirmo straipsnio trečioje dalyje yra nurodyta, kad tuo atveju, jeigu būstinė būtų iškelta iš Jungtinės karalystės teritorijos, šis susitarimas nustoja galios praėjus laikotarpiai, kurio reikia, kad būtų tinkamai sutvarkyti visi turtiniai santykiai ir, perkelti, ir, ir, ir būti neperkelta. Taigi yra akivaizdu, kad jungtinės karalystės vyriausybė e, privalo, tai yra, ji turi prievolę aprūpinti CEPOL e, patalpomis. Toliau e, ponas Tavaraš irgi dar klausė, ar CEPO, jeigu CEPO sprendimas yra pakistas, o Europolas, Europolos e, reglamentas priimtas, kaip jį siūlo e, komisija, tai ar Europolo reglamentas e, panaikins pataisytą ir papildytą CEPO sprendimą. Bet jeigu tai yra, iš principo reiškia, kad galime taisyti CEPO sprendimą, uh, koreguoti jį sprendimą ir tada, kai bus priimtas Europolo reglamentas, e, tai tada CEPOL sprendimas būtų panaikintas. Čia jau be abejo yra e, teisė, kur, teis, e, teisės kuriejų prerogatyva apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Ir galiausiai buvo ponegons berots paklausė, ką daryti? Na, galiu atsakyti pasakydamas, kad tai priklauso nuo e, įstatymų leidėjų. Yra labai svarbu, kad Europos parlamentas atsižvelgtų, kaip tai yra nurodyta bendrajame pareiškime, bendrojoje pozicijoje, kad būtų atsižvelgta į kitų institucijų poziciją. Bet šitie teisės aktai nėra teisiškai privalomi. Ir vienintelis procedūra, kuri taikytina CEPOL sprendimo e, pakeitimui arba jo atšaukimui, yra įprastinė teisėkuros procedūra. Tai yra vienintelis e, pasirinkimas ir iš tikrųjų sprendimą turi priimti e, įstatymų leidėjai. Ačiū, dabar noriu suteikti žodį Lietuvą, pirmininkaujančiai Lietuvai. Thank you, Madam Chair. So I could be very brief. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Šimtų procentų pritariu visiems e, na, visiems komentarams, kuriuos išsakė e, Europos par parlamento teisinė tarnyba. Būtent tokiu požiūriu ir vadovavusi taryba. Mes e, neprieštaraujame ir nesipriešiname, kad būtų sukurtas precedentas. Noriu pabrėžti. Mes esame egzistuojančios situacijos įkaitai. Ir kai Na, dabar komisija yra inicijavusi Europolo reglamentą. Jis yra svarstomės ir mes žinome, kad jis nebus baigtas svarstyti iki kovo mėnesio. Ir iš kitos pusės mes žinome, kad Jungtinė karalystė išreiškė norą nutraukti susitarimą, tarp, kuris buvo sudarytas tarp Junktinės karalystės kaip priimančios šalies ir CEPOL dėl e, būstinės Bramsvilde. Junktinė karalystė turi tokią teisę ir teisinė tarnyba teisingai pastebėjo, kad e, jie turi tokią teisę. Bet mes turime imtis iniciatyvos ir priimti sprendimą. Mes suprantame ir mm, remiame e, siūlymą e, priimti tokį džentelmenišką e, susitarimą ir išspręsti šį klausimą tokiu būdu, kad CEPOL kaip ES agentūra atsakinga už teisės saugos pareigūnų mokymą privalo arba turi turėti galimybę tęsti savo veiklą. Juos reikėtų, na, iš tikrųjų, reikėtų panaikinti tas dviejonės, kurios sukūrė egzistuojančią situaciją. Ir taip pat buvo paminėta, kad tarybos iniciatyvos buvo, na, praleisti kai kurie terminai, bet vis dar liko e, būdų arba vis dar liko galimybės vis dėlto pasiekti kompromiso, taikant įprastinę teisėkuros procedūrą. Tai tokia situacija ir mes kreipiamės į visas institucijas susėsti ir surasti sprendimą greitai. Mes suprantame, kad tai būtų laikinas sprendimas, bet jį reikia priimti ministrai e, pasinaudojo savo teisę, e, priėmė bendrąjį požiūrį. Taip, jis nėra teisiškai privalomas, bet e, tokiu būdu taryba ėmėsi iniciatyvos ir na, parinko arba numatė uh, valstybę, miestą, į kurį būtų perkelta CEPOL būstinė tol, kol bus priimtas sprendimas. Jeigu mes to nepadarysime, tai ta netikrumo situacija toliau tęsis, e, tai trukdys CEPOL labai rimtai agentūrai ir aš nežinau, kas iš to išloš. Dėkoju. Uh, then, uh... Labai ačiū. Kągi aš siūlau baigti šias diskusijas, bent šiai dienai, ponė Tavariš, dėl darbo tvarkos, kadangi primkančios valstybės atstovas sakė, kad valstybė narė turi teisę nutraukti sutarimą, teisės tarnybą, kaip, kaip minėjo teisės tarnyba, tačiau e, teisės tarnyba kaip tik tai sakė, kad valstybė turėtų e, kaip tik tai laikytis įsipareigojimo ir e, išlaikyti būstinę. Taigi aš vėl keliu tą klausimą e, dėl būtent tam, tikros, tam tikro kazuso, kada kalbame apie šitą sutarties straipsnį ir to pačiu lojalus bendradarbiavimo principą. Ar norite sureaguoti? Uh, Na, aš noriu pasakyti, kad mums tarybai irgi nepatinka situacija, kuris kūrė, kaip jungtinė karalystė pareiškė, ketinimą nutraukti šį sustarimą. Tačiau tai yra numatyta jungtinės karalystės ir CEPOL sustarime dėl būstinės, kad šitas sustarimas gali būti nutrauktas ir tokio nutraukimo pasiekmė E, turėtų būti galbūt papildomai e, analizuojama. Ir šiuo požiūriu na, mes visi, visos institucijos turbūt turėtų kreiptis į tinkamas teisės tarnybą, sulaukti papildomų komentarų ir panašiai. E, galbūt reikėtų išanalizuoti, kokių sankcijų, jeigu jas galima taip pavadinti, galima būtų imtis, galima būtų taikyti. Uh, E, esame tam tikros erdvės daryboms, kaip reikėtų reaguoti iš tos e, mažai tikėtinos situacijos pasiekmes ir e, atitinkamai reikėtų turbūt dėrėtis dėl tos taibos parodos iniciatyvos. Tačiau aš turėčiau pabrėžti, kad tarp 25 valstybių nebuvo Junktinės karalystės, Danijos bei Airijos, kadangi jos turi kiek kitokį statusą tokiuose sustarimuose. Kągi, ačiū. Ar dar norite pasisakyti? Labai trumpai prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę. Kaip jau komisija turėjo progos praeitą kartą, per praeitą komiteto e, posėdį išsakyti ir kadangi vyko tam tikra tolesnė pažanga procese, tai komisija tiesiog priema domen konstruktyvę pažangą, kuri vyksta e, abiejose įstatymų leidimo institucijose dėl Europol sprendimo. Komisija stengsis pasinaudoti šito įgytų pagreičių ir e, pasistengs, kad e, sustarimas būtų pasiektas pirmojų svarstymu. Na, o taip pat aš esu sakiusi, kad Komisijos pozicija dėl CEPOL būstinės turėtų būti vertinama e, policijos bendrabiavimo apmokymo mm, reformų kontekste. Viena iš kalbėtojų minėjo, kad komisija siekia, jog šios institucijos būtų sujungtos. Na, šiaip ar taip, diskusijos ir darybos vyksta jau kelis mėnesius. Ir komisija yra pasakiusi, kad mes esame pasirengę svarstyti visiems priimtinus sustarimus, tačiau tie sustarimai turėtų pirmiausiai atitikti sinergetikos ir racionalizavimo principus. Na ir šiam kontekste aš tikrai sveikinčiau pono Dievdė mero e, pranešėjo pateiktus pasiūlymus, kad turėtų būti pasiektas tarp institucinių susitarimas, arba bent jau vyktų tarp institucinė diskusija, kurioje būtų galima iškoti tolesnių būdų įdėti į priekį. Ir mes taip pat galėtumėm svarstyti galimybę CEPOL ir Europol būstinę e, patalpinti vienose patalpose, nors pačios agentūros išlaikytų teisinę ir funkciją autonominę ir nebūtų sujungtos juridiškai. Mes komisijoje taip pat šiek tiek nerimaujame dėl CEPOL ir jo e, personalo lūkesčių. Mes norėtumėm, kad iš tikrųjų šios institucijos atstovai turėtų užtikrintą ateitį. Kągi, ačiū, baigiam šį darbo atvarkės punktą, sako pirmininkė. E, aš manau, kad procesas tęsis. Ačiū kolegoms už pasisakymus. O dabar pereikime prie septinto darbo atvarkės punkto. Vieša prieiga prie dokumentų 2011 metais. Pranešėjas yra Antvelt. Kaip jūs turbūt prisimenate, tai yra pranešimas, kurį numato procedūrų taisyklių 104 straipsnis. Ir praeitie jau buvo tokių atvejų, paskutinis pranešimas, panašaus pobūdžio buvo e, sargentinė pranešimas. Tačiau aš nesileisiu smulkmenas, suteiksiu žodį poniai Indwell. E, na, bet pirmiausia, turbūt leisiu kolegams, kurie nori išeiti, tegu išeina, kad būtų ramiau. Išeikite, prašom, nes mes norėtume tęsti darbą. yes, I need to be more strict. So. Na, mane ragina griežčiau vadovauti posėdžiu. Taigi, Ehm, pasisakys ponė Entvelt, o po to šešėliniai pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, prireikė šiek tiek laiko ehm, gražinti į darbo tvarkę šį pranešimą po ponios Autel pranešimą, tačiau aš manau, kad ehm, vėlgi įvyks gilios diskusijos dėl skaidrumo, dėl prieigos tai, prie dokumentų, kas mano gėlių įstikinimu yra būtina prielaida, jeigu mes norime užtikrinti ES ateitį. Jeigu pažvelgtumėm iš šio konkretos pranešimo e, iš istoriją, e, na, pirmiausiai reiktų konstatuoti, kad dabar dirbame naujomis sąlygomis, įsigalios Lisabono sutarčiai, taip pat nuo praeito pranešimo pasirodymo e, atsirado ne viena nauja byla, sukūrusi precedentą teisinės temoje. E, man teko supažinti su tomis bylomis, kurias e, svarstė Luxemburgo teismas. Ir trečia, kas irgi nepraslydo pro mūsų dėmesį, piliečiai reikalauja didesnio skaidrumo, reikalauja geresnės prieigos prie dokumentų. Dažnai komisija ir taryba teikia argumentus, kad skaidrumas gali kartais pabloginti padėtį, pavyzdžiui, gali strukdyti tarptautiniam darybom. Ir panašiai, aš manau, kad aktą pavyzdys parodė, kad e, yra priešingai, būtent skaidrumo stoka pakenkia darybams. Kodėl? Tuo, kad žmonės praranda pasitikėjimą. Ir man atrodo, kad diskusijos pirmiausia turėtų suktis apie tai, kaip pakeisti pačią mąstymo kultūrą nuo senosios diplomatinės kultūros, kur Europos Sąjunga buvo valdininkų ir diplomatų projektas, e, pagristas slaptumu, diskretiškumu ir panašiai, e, kaip pakeisti mentalitetą atvirų piliečių dalyvavimu, skaidrumu, atskaitomybę, e, kad ES iš tikrųjų būtų subrendusi pilnateisė piliečių sąjunga. Taigi skaidrumas iš tikrųjų yra būtina prielaida, jeigu mes norime, kad mūsų darbas būtų teisėtas ir slauktų suomenės pritarimo ir palaikymo. Kai dėl paties pranešimo, kuris nėra labai ilgas, visų pirma, praktinis pastebėjimas. Kadangi pranešimą teko rengti skubotai, pastebėjau, kad kai kurie mano pasiūlymai atsidūrė E, konstatuojama dalyje, o ne pačiuose straipsniuose, tačiau aš ketinu patį pataisyti. Ypatingai tai pasakytume apie KLMN e, e, ir kai kurias kitas preambulės dalis. Nenoriu kartoti puikių rekomendacijų, kurios jau buvo išvartos ankstesniuose, konkrečiai von Hautela pranešimuose. Jeigu kas pastebėsite, kad trūksta nuorodų į Hautulo pranešimą, tai aš noriu pasakyti, kad tai tik tai neapsižiūrėjimas, iš tikrųjų tos nuorodos turėtų būti. Na ir taip pat e, viena iš mūsų rekomendacijų būtų, taip pat, kad komisija turėtų reaguoti į rekomendacijas. Komisija turėtų savo metinėse ataskaitose taip pat e, pažymėti ir kaip jie sureagavo į parlamento patiktas rekomendacijas. Na ir dar vienas dalykas, kuris savaime suprantamas, e, kuriam jokių komentarų nereikia, tai yra, kad mes skubiai norime, kad reglamentas būtų peržiūrėtas. Iš tikrųjų neprimtina, kad dabar reglamentas yra užblokuotas ir reikia jį kuo skubiau atblokuoti ir aš protokolui galiu pasakyti, kad e, vėlgi esama kolegų, kurie norėtų pasiūlyti jums tiesiog e, praryti, taip sakant, tarybos arba komisijos teikiamus e, pasiūlymus kurie, kuriais siekiama iš esmės tiesiog e, tą skaidrumą dėti į šalį ir viską skubos tvarka, kaip tik tai spręsti iki pat kadencijos pabaigos. E, aš niekada nepalaikysiu tokių iniciatyvų, aš pasakau už kodesnį skaidrumą ir taip pat e, pasakyčiau, kad procedūros turėtų būti supaprastintos. Kaip pilietė aš pati turiu nemažos patirties E, kai mėginau pareikalauti tam tikrų dokumentų, kada prie to dokumento nesuteikiama kepriga, vienintelis būdas piliečiui yra kreiptis į teismą. Tačiau toks procesas gali trukti metų metus. Man teko bilinėtis penkerius metus ir kol kas dar galų nematyti vienu iš atveju. Ir taip pat potencialiai kaina gali būti labai didelė. Tai iš tikrųjų yra atgrasantis mechanizmas. Todėl mes turėtume nustatyti kur kas paprastesnės procedūras. Dabar, pažiūrėjau, yra numatyta galimybė kreiptis taip pat į Europos ombudsmeno instituciją. Ir tai yra puikiai galimybė, tačiau nėra priemonių, kurios e, iš e, tikrųjų realiai suteiktų instrumentų, kurios leistų įgyventi ombudsmeno e, sprendimus. E, Taigi turime sukurti daug mažiau grioziškas procedūras, kurios leisto mažinti nusiskundimų e, bei bilinėjimosi kiekį. E, na ir aš taip pat siūlau, kad visos didžiosios agentūros galėtų jau šiandieną nuspręsti sutarti. E, tai yra, reikėtų paskirti tam tikrą pareigūną atsakingą už skaidrumą. Ja, pavyzdžiui, visose departamentuose yra tam tikri e, privatumo klausimams kiti pareigūnai. Ar tai yra geras modelis, nežinau, gal ne pats geriausias, bet tai galėtų būti žingsnis į priekį. Pirmiausia, reikėtų paskirti kažkokį tai skaidrumo pareigumą, kuris nepriklausomai kasmet pateiktų savo ataskaitas. Ir taip pat aš siūlau, kad visos ES institucijos bei agentūros turėtų peržiūrėti savo vidaus tvarką, e, kaip pranešame apie įvairius pažeidimus. Nes tas e, vidinis e, informacijos atskleidimas, pranešinėjimas, kaip čia geriau pateikus, nors tai galbūt ir nėra demokratinis instrumentas, tačiau tai turėtų visada likti E, paskutinė galimybė, jeigu nieko kito negalima padaryti. E, jeigu žmonės nori užkirsti kelią kažkokiai blogai e, praktikai ir jeigu jau jie imasi apskūsti kažkokią netvarką, kuri matoma institucijose, jie turėtų sulaukti deramos apsaugos. Na, taip pat rekomendacijos dėl to, kaip pateikiami dokumentai, skaidrumo procedūros ir panašiai turėtų būti e, gerinami, e, turėtų būti e, palyginami tarpusavėje, turėtų būti galima surinkti tam tikrą statistinę informaciją. Taip pat e, buvo minimasis, vadinamasis Linian programos, kurios e, buvo dalis konkurencijos vertinimo mechanizmą. Ir aš manau, kad e, kai kuriais atvejais vėlgi Lency e, programoms e, automatiškai tas nebuvo taikomas skaidrumo procedūros. Aš nesleisiu smulkmenas, bet, bet apie tai irgi yra užsiminta. Ir baigdama pristatysiu išvadas. Mes taip pat turime išanalizuoti, kaip komisija bei taryba E, kasdienėme darbe taiko tas procedūras, kurios leidžia taikyti išlygas ir neskleisti informacijos. Pavyzdžiui, e, e, tam tikri dalykai su jūsų tarptautinė informacija, tam tikras procedūros yra taikomas beveik automatiškai, nors jos turėtų būti išlygos. Tokie atvejai kartojasi ne vieną kartą ir teismas yra tą progą jau priemė sprendimų ir tiesiog neįtikėtina, kad komisija bei taryba reguliariai nesilaiko teismo sprendimų. Taip pat, kai kalbame apie procedūras, e, reikėtų aiškus priežiūros mechanizmo, kaip e, klasifikuojami dokumentai ir kaip priemi sprendimai dėl uždarų posėdžių tvarkos vėlgi yra tam tikrų taisyklių, tačiau jau komisija, taryba, Europos parlamentas ar dar kažkas tai nusprendžia, kad dokumentas turi būti įslaptintas. Vėlgi, vienintelis būdas užginčyti šį sprendimą yra vėlgi per teismą nėra jokių iškių procedūrų ir taisyklių, kaip dokumentai įslaptinami arba išslaptinami. Ir aš norėčiau, kad komisija šito požiūriu iš tikrųjų pasiūlytų aiškius pasiūlymus, kokiais kriterijais vadovaujantis, kokiams taisyklėmis vadovaujantis galima įslaptinti dokumentus. Ir taip pat turėtų būti kažkoks tai priežiūros institutas, kuris žiūrėtų, ar iš tikrųjų laikomas iš tų procedūrų. E, dabar to nėra. Na ir pabaigą noriu pasakyti, kad aš kaip pranešė, iš tikrųjų esu labai suinteresuota ir noriu labai kritiškai E, peržiūrėti taip pat ir parlamento taikomą tvarką, taikomą praktiką, kadangi mes labai mėgstame kritikuoti komisiją ir e, tarybą, bet turime pasižiūrėti ir į save. Ir aš, kaip žurnalistė, esu giliai įstikinusi, kad turime e, patys elgtis taip, kaip skatame elgtis kitus. Taigi, pirmiausia, turėtume taikyti šitą skaidrumo procedūras ir parlamente. Na, o kai, ponia pirmininkė, dėl terminų, tai pakeitimus galima teikti iki sausio 13 dienos. Libė komitete turėtų būti balsuojama vasario mėnesį, o vėliau, kovo mėnesį, galbūt pavyks teikti šią nuomonę balsavimui plenarėme posėdėje. Na, o dabar aš laukiu diskusijų ir siūlom pakeitimo. Ačiū, Sofija. Dabar steiksiu žodį šešėlinės pranešėjams, ponės Folsų, kuris pakeis ponę Zomerą. Labai ačiū. Negalėsiu sulaukti atsakymą, nes turiu bėgti į kitą vietą balsuoti. Tačiau, ponio Zoma, e, vardu, kurį dėja negalėjo dalyvauti, turiu išsakyti keletą komentarų ir poziciją. EPP e frakcija iš principo palaiko tą principą, kad reikia kuo daugiau skaidrumo E, kad būtų užtikrintas, kaip galima, didesnis skaidrumas, tačiau mums taip pat kyla klausimų, ar būtų galima kalbėti apie tam tikrą neskaidrumą, e, jeigu sukursite per daug skaidrumo. Kadangi kartais, kai labai daug informacijos yra prieinama, tai ne visą tą informaciją realiai galima padaryti prieinamą. Taigi reikėtų galbūt aiškiai apsibriežti, kokią informaciją, kokius jos kiekius ir kokiu būdu galima padaryti prieinamus piliečiams. Kadangi nemanau, kad mes turėtumėm prisidėti prie desnės painiavos, jeigu tam tikra nesvarbi ar mažiau svarbi informacija būtų irgi viešinama. Toliau lieka kitas klausimas, būtent kokiu mastu visos procedūros galėtų būti viešos ir prieinamas, kurios iš jų yra svarbios ir ne, kurios ne. O taip pat dar vienas iš klausimų būtų, kad 109 e, reglamentas ir senas reglamentas ir be abejo reikės taip pat suderinti su Lisabono sutartimi. Tačiau, kiek aš supratau, Dabartiniai pasiūlymai mm, grindžiami 2011 metų pasiūlymais ir turbūt turėsime dar progą pakoreguoti reglamentą, tačiau jeigu taip įvyks, tada mes turėtumėm e, pasitengti, kad šitas procesas judėtų į priekį, tačiau taip pat turime e, aiškiai apsibriežti, kas yra realiai gyvendinama, kas yra veiksminga ir turėtumėm e, duoti tokių rezultatų, kokiu tikisi piliečiai, o ne tiesiog išmesti viešai visą informaciją, kurią turime. Turime nustatyti, kur informacija iš tikrųjų yra svarbi. Na ir be abejo esama darybinių dokumentų, dokumentai susijęs su tarptinėmis darybėmis. Jau buvo paminėta aktą, kad procese daug kas buvo neskaidru, tačiau kas turbūt e, su neramino žmonės, iš tikrųjų tai yra esminiai dalykai, būtent uh, E, jie sunerima dėl to, kad gali būti apribota e, teisė laisvai naudotis internetu. Ir e, be abejo, mes supratome aktą siekius ir panašiai, tačiau tai turbūt nėra pats geriausias pavyzdys. E, Nes e, yra atveju be abejo, kai galima teikti daugiau informacijos, tačiau kai kalbame apie dėrybas ir tam tikrą informaciją, e, kuri susijusi su būtent e, svarstoma informacija, informacija, dėl kurios vyksta dėrybos su tarptiniais partneriais, e, vargu ar galima turbūt įtikinti tos partnerius, kad šitą informaciją staiga būtų paviešinta. E, kiek man žinoma, Europos parlamento politinės frakcijos E, neleidžia viešai transliuoti politinių frakcijų posėdžių, kadangi kartais esame tam tikrų vidaus klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti, kur keičiamasi nuomonėms jautais klausimais ir be abejo. Galbūt e, po darybų rezultatai ir gali būti e, įdomus ir viešai prieinami, tačiau darybų metu aš negaliu atskleisti savo darybinės strategijos paviešindamas kai kurios dokumentus. Taigi, iš tikrųjų, e, čia kyla problemų. Kalbant apie rekomendacijas, e, Europos parlamento rekomendacijas ir jų gyvendinimą, mintis yra gera, tačiau vėlgi aš manau, kad labai svarbu, kad kai kalbame apie mūsų pateiktas rekomendacijas ir tai, kaip komisija jų laikosi, jas įgyvendina arba apskritai, ką su to daro e, administracija. Aš manau, kad e, visam tam turi būti tinkamas teisinis pagrindas, kadangi jeigu mes reikalausime kažkokių dalykų, kurie nėra teisiškai pagristi, tai turbūt jokio užtikrinimo jokio vykdymo mes negalėsime užtikrinti. Taigi, e, kaip jau sakiau, visiems šitiem administraciniam e, klausimam, nestorimam ir panašiai, turi būti teisinis pagrindas, kadangi jeigu to teisinio pagrindo nebus, tai e, galbūt ir apmaudu, bet negalite nieko ir padaryti, nebent tik tai ieškoti, kaip suteikti tą teisinį pagrindą. Na ir dar pranešėjau užsiminę apie vėlgi teisinius procesus. E, tai gal nėra bloga mintis, tačiau turėtumėm giliai išanalizuoti e, visą pasiūlymą ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra racionalu ir kas, kas yra prasminga. Kadangi perskaičius visą tekstą, e, man sudarė įspūdis, kad, važiuoju, mes vėlgi kalbame apie kažkokį tai skaidrumo biuro įsteigimą ar panašiai, tačiau vargu ar toks metodas leis iš tikrųjų pasiekti pažangos. Uh, Galbūt ir neblogai būtų rasti kokią nors jau egzistuojančią struktūrą ir ją pasinaudoti, bet tikrai nereikėtų dar labiau e, komplikuoti viso tą mechanizmą ar procedūrų, e, dar labiau apsunkinti padėties, e, nes jeigu mes e, kelsime reikalavimus, kurie nėra teisiškai pagristi, procesas užtruks, jums be abejo e, vis tiek teks grįžti į teisinį kelią ir procesas taps dar sudėtingesnis. E, EPP e be abejo norėtų, kad administracinės procedūros būtų kaip galima grakštesnės ir paprastesnės. Ir man pasirodė, kad čia pateikti pasiūlymai, tiesą sakant, prieštaro šią idėją. Todėl galbūt būtų galima pagalvoti apie kažkokias paprastesnės struktūras ir jas pasiūlyti. Taip pat esama tam tikrų formų, kur reikalaujama daugiau skaidrumo, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad plačiosios visuomenės masės e, lygiai tiek pat e, siekia tos informacijos. Pavyzdžiui, kad ir e, Vokietijos parlamente mes matome dažnai, kad e, būtent kitos politinės partijos e, reikalauja daugiau skaidrumo apie tos procesus e, kuriuos varsto tuo metu valdančioji partija. Taigi, esama be abejo tam tikrų suinteresuotų grupių ir esama plačiosios visuomenės bendro judėjimo. Ir be abejo mes suprantame, kad žmonės kartais nori žinoti daugiau platųjų kontekstą, nori žinoti, kokiu nuomonė laikosi vienos ar kitos grupės, tačiau nebūtinai tai įrodo faktą, kad dabar vyksta kažkokie tai socialiniai procesai, socialinė raida. E, kuri leistų tikėtis didesnio žmonių aktyvumo, kad žmonės nori daugiau prisidėti prie sprendimų prieimimo. Gal e, tai ir turi tam tikro pagrindo, tačiau tas nebūtinai turės įtakos mano balsavimui dėl e, šio šios nuomonės. Na ir apibendrinimas noriu pasakyti, kad e, šitą darbą reikėtų gerokai patobulinti, kadangi kai kalbame apie tam tikrus reikalavimus, e, steigti daugiau skaidrumo, mes turėtumėm e, tiesiog neužtvinti žmonių nereikalingą informaciją, bet iš tikrųjų pateikėm tokią informaciją, kuri atinka tam tikrus tikslus. Well, in it felt for this uh, Moyer report, but Ačiū pirmininkė, dėkuoju poniai Infelt už puikų pranešimą. Tai tikrai nėra vien tik tai kolegos autolas pranešimo tasa. Aš sakyčiau, kad tai yra e, to darbo, kurį atlieka Michael Cashman, įtvirtinimas dėl viešos prieigos prie dokumentų. Noriu apgailę stauti, kad mes, kurie pasisakome už skaidrumą, bandome rasti sprendimus tokioje siauroje srityje. Jūs siūlote kiekvienai institucijai po skaidrumo pareigūną, palauksiu gal minutėlę. Taigi, bet susidurėme su mm, tuo, apie padėję išėjau iš salės, kad bandoma suvaldyti viską, viską laikytis paslaptyje, nebent tai koks teisėjas jau pasakė, kad tai negali būti slapta, kad uh, turime turėti teisę pamatyti tuos dokumentus. Taigi aš norėčiau toliau su jumis pranešėję padirbėti, mm, įtvirtinant tą nuostatą, kad viskas turi būti viešai prieinama, nebent tai prieštarautų viešai tvarkai. Mes turime praeitų metų biudžeto e, kontrolės pran... komiteto pranešimą dėl tyriamojo žurnalizmo, kad žurnalistam reikia erdvės atlikti savo tyrimus, išsiaiškinti situaciją, kad reikia visos informacijos Europos subsidijas, sprendimų prieimimą ir taip toliau. Manau, kad tai yra jau geras žingsnis, bet vėlgi, jeigu tik tai bandoma viską viską priboti, viską apkarpyti, nepaliekama jokios veikimo laisvės, tai yra blogai. Jūs paminėjote aktą, bet aš paminėčiau dar taip pat ir TTIP sus, susitarimą su JAV. Vėlgi ir mūsų komitetui tai nepaprastai aktualūs dalykai. Aš žinau, mes neprivalome atskleisti savo strategijos, paprastai, kai žaidi kortomis, tiem žaidėjim kortų nerodai, tačiau mes turime atvirai palaikyti ryšius su piliečiais ir su kitais politikais ir aiškiai pasakyti, ko mes siekiame. Mane, kas stebina tame požiūrė, kad viskas yra slapta, nebent, kad Juk mes judame link rinkiminės kampanijos ir aiškiai matome, kad piliečiai vis mažiau ir mažiau pasitikė politikais, o mum juk reikia užtikrinti um, būtent tą pasitikėjimą tarp piliečių ir mūsų. Ir turi būti aiškiai pasakyta, kad taip, klysti yra žmogiška. Uh, Klaidos yra normalu, bet jeigu nesutinki su to mintimis, tai turi surasti kitų sprendimų. Reikia ieškoti kitų kelių, kad, pavyzdžiui, tyrėjai, žurnalistai mm, turėtų daugiau laisvės atlikti savo tyrimus ir kad būtų daugiau apsaugos užtikrinta informatoriams tiem, kurie išdrįsta apskūsti tai, kas yra bloga. Dėjong. Uh, Ačiū pirmininkė kad nebūtų vien tik tai olandiškos diskusijos, aš kalbėsiu dabar angliškai. Dėkoju pranešėjai, manau, kad tai yra puikus pranešimas, manau, mes to ir tikėjomės iš Sofijintveld šioje srityje. Uh, Aš kaip ir ponios Argentinė norėčiau pasakyti, kad e, vos likus keliams mėnesiams iki rinkimų kažkas bando pasakyti, kad piliečiams nerūpi informacija apie Europą, kad piliečiams nereikia tos informacijos. Mano patirtis yra visiškai kitokia. Manau, kad dažnai visos problemos išplaukia iš e, žinių stokos, iš nežinojimo, bet dažnai tai yra ne piliečių problema. Pavyzdžiui, ką ponės Argentinė Argentinį tik pasakė, yra daug dabar nerimo dėl naujos sutarties su JAV, dėl TTIP sutarties ir man atrodo, kad tikrai labai sudėtinga yra tai, kad išskyrus kelis nutekintus dokumentus nevyksta jokių viešų diskusijų. Iš tikrųjų, tai yra taip svarbu, kad mm, būtų aiški mm, visuomenės pozicija taip ar ne, nes po to visą tai turės milžiniškų padarinių įvairiose srityse. Tai aš pasakyčiau už visišką skaidrumą. Aš galbūt yra tam tikrų taktinių momentų dėrybose, kur galbūt nenori atskleisti visko iki galo, bent jau informuok piliečius apie ką dėrėsi dėl ko dėriesi. Dar vienas dalykas, kas yra labai gerai šiame pranešime, tai yra raginimas, kad trilogai būtų atviri. Man keista, kad nacionalinių lygmenių yra tik tai. Uh, parlamentas ir vyriausybė ir, ir derasi, vis, visą tai vyksta normaliai, tuo tarpu čia kažkodėl tai Europoje turi būti viskas daroma už uždarų durų. Ir vietoj to, kad mes tarybai pasakytumėm, kad štai yra tokie mūsų standartai, turime būti skaidrus. Mes taikstomės su tarybos pozicija. Aš visiškai pritariu jūsų rekomendacijai. Dar kelios rytis, gal šitai būtų ne kritika, bet tiesiog tok, tokie mėginimai sustiprinti tekstą. Mane tikrai piktina tai, kad trūksta pažangos dėl 2009 metų reglamento ir tolesnės peržiūros po 2001 reglamento. Man atrodo, kad tikrai formuluotė čia tame punkte būtų galime, galima pagriežtinti. Manau, kad Europoje tikrai niekas nesupranta, kaip taip yra, kad nėra padaryta jokios pažangos. Toliau dėl ekspertų grupių taip pat gerai, kad jos yra paminėtos. Manau, kad būtų galima paminėti ir kai kurios um, pastarosius pasikeitimus. Dėl informatorių skundžiančių netvarką, man atrodo, irgi būtų galima sustiprinti tą formuluotę, vis tik tai jos dar ir nepaverčiant tokią, kurios nebūtų įmanoma gyveninti. Tai iš esmės gal tokios būtų mano pastabos dabar, bet kaip jau sakiau, tikrai labai džiaugiuosi pranešimo projektu tokiu, koks jis yra dabar. Ir tikrai neužjau, neprijaučiu jokiem mėginimam susilpninti šį pranešimą. O dabar pranešėjai Sofincijos žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš atsakysiu olandiškai tada, paprastai to nedarau, bet taip, žinau, EPP salėje nebėra, tai gal nebereikia jiem tiek daug dėmesio skirti. Bet dėl to sakinio per daug skaidrumo, atsiprašau, aš nesuprantu niekaip, kaip gali, ką, ką tai reiškia, aš niekaip nesuprantu, kaip gali būti per daug skaidrumo. Yra valstybių, pavyzdžiui, kur visa informacija automatiškai sukeliama interneto svetainės, nebent, nebent. Tai taip ir mes turėtumėm dirbti dėl slaptumo, dėl tarptautinių dėrybų. Čia nereikia šadinėti dviračio. Uh, O panašu, kad EPP taip ir viską pristato. Yra atitinkama jurisprudencija, teisininkai, teisėjai yra pasakę, kas turi būti daroma, negali automatiškai visko paversti į slaptais dalykais, turi būti strateginis požiūris, kurį galbūt gali laikyti paslaptyje, tačiau niekuomet negali visas tekstas būti slaptas, niekuomet negalėsi pateisinti tokių dalykų ir tai yra aiškiai jurisprudencijos jau patvirtinta ne kartą. Thank you. Toliau dėl naujų institucijų steigimo. Mm, Tiesiog noriu pasakyti, kad nesutinku su tuo, ką kai kas sako dėl naujų institucijų. Manau, kad kai nereikia naujų institucijų, tai aš ir nesakau, kad jas reikia steigti, bet iš tikrųjų, kai eina kalba apie viešą prieigą prie dokumentų, yra tam tikros taisyklės institucijose, bet atrodo, kad kartais net jeigu ir būtų noro, tas taisyklės taikyti ne visuomet pakanka išmanimo tai daryti. Taigi aš manau, kad be procedūrų supaprastinimo dėl to, ar dokumentai turi būti konfidencialūs ar ne. Daugiau nieko nėra, nėra kriterijų, nėra priežiūros. Ir tada, jeigu, pažiūrėjau, priimtas neteisingas sprendimas, tai vienintelis būdas jį pakeisti yra kreiptis į teismą, o tai yra pernelik sudėtinga ir um, tai turi būti pakeista. Aš sakyčiau, kad uh, tas skaidrumo pareigūnas institucijoje išanalizuotų atskirus uh, kreiptis kreipimusis ir, ir, ir be to parengtų rekomendacijas dėl atvirumo ar slaptumo kultūros agentūro institucijoje, formuotų tokias mm, bendro pobūdžio rekomendacijas dėl darbo kultūros. Tai būtų pareigūnas, kuris nešališkai žiūrėtų iš šios ryties klausimus. Laukiu žalių ir guoja pakeitimų. Mm, dėl pranešimo sugriežtinimo. Aš tikrai pasidžiaugsiu tokiais pakeitimais. Ir ta sąsaja e, su rinkimais, e, kurie vyks po penkių mėnesių. Man atrodo, viskas yra paprasta. Jeigu esi pilietis ir nori, kad viskas nuo tavęs būtų slepiama, balsuok už EPP, o jeigu nori skaidrumo institucijose, balsuok už kitas partijas, ar tai skamba kaip puikiai rinkiminė programa. Iš tikrųjų, artėja rinkimai ir vis dar laukia dėrybos dėl reglamento peržos. Tai, man atrodo, visos politinės partijos turėtų dabar labai aiškiai pasakyti, kokia yra jų pozicija šią klausimą. Ir tai yra dabar tinkamiausias laikas tai padaryti. Ir priešingai nei panas Fos, aš galvoju, kad e, piliečiams rūpi tie dalykai. Gali galvoti, ką tik tai nori apie Wikileaks, anonimas ir taip toliau. Gali pritarti, gali nepritarti tokiems dalykams. Tačiau akivaizdu, kad, nori, kad, kad žmonės nori uh, E, žinoti, nes pasitikėjimas ES institucijomis yra pažemiausias, istoriškai žemo lygmens. Tai aš manau, kad tikrai piliečiai nori žinoti ir tai yra labai svarbus dalykas rinkiminiai kampanijai. Ačiū. Ačiū, poniai Infield. Manau, galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, jeigu daugiau niekas nieko nenori pridurti. Ačiū. E, terminas pakeitimams, jūs jau paminėjote į taip, sausio 13 diena, atsiprašau, taip. Pakeitimų pateikimo terminas, sausio 13 diena ir kitas paskutinis šiandienos posėdžio punktas yra teisingumo įvertinimas būdžiamo teisingumo srityje ir įstatymo viršenybė. Iš karto suteiksiu žodį panigans. Gans kuri pristatys pranešimo projektą. Aš tai noriu m, mm, tokią procedūrinę pastabą išsakyti, kad komitetas paprašė a, leidimo šio pranešimo ir komitetus e, pirmininkų suiga lapkričio 27 dieną priėmė teigiamą sprendimą ir dabar mes e, laukiame pirmininkų suegos galutinio sprendimo. Pane Gönts, prašom. Regional, uh, since we have been waiting for Ačiū. Aš noriu paminėti, kad esame tam tikrų procedūrinių klausimų, kadangi mes irgi laukiame, kol šitas pranešimas bus galutinai patvirtintas. Ir nuo gegužės, tai yra praėjo daugiau kaip pusmetį šio, e, nuo tada, kai koordinatorių posėdėje buvo e, vienareikšmiškai patvirtintas šitas pranešimas, tačiau toliau jūrių komitete įvyko tam tikras ginčas dėl e, taikymos ryties, dėl pavadinimo. Na, ir jūs taip pat turbūt prisimenate, kad e, komitetų pirmininkai, e, pirmininkų suiga, vėlgi e, prašė e, parengti šį pranešimą, tačiau dabar niekada negalime sulaukti, kol bus galtinai patvirtintas. Todėl pirmiausia, norėtumėm prašyti jūsų kaip posėdžio pirmininkės kreiptis į pirmininkų suigą ir labai kietai pareikalauti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į kitos pirmininkų sueigos e, darbo atvarkį, nes kitaip mes tiesiog esame paralyžuoti, negalime judėti į priekį. Ir mes žinome, kad dar prieks laiko dokumentams išversti, e, reikės atlikti kitus dalykus, e, vėlgi pagal grafiką, kuris taip pat buvo patvirtintas. E, ateičiai. Žinau, kad e, daugelis politinių grupių paskyrė šelnius pranešėjus, EPP dar atrodo to nepadarė, bet kiti, kitos jau. Ir visą tai bus vėlgi labai svarbu, taigi labai prašyčiau pirmininkę priminti pirmininkų suigai, kad e, reikia pajudinti išmities tašką visą šitą procesą. Kalbant apie turinį, mes vėlgi galime savo priminti, kaip viskas prasidėjo, kai komisija pateikė komunikatą dėl teisingumo sistemos tam tikro vertinimo ir tada mes e, priėmėm priešvadus, kad reikėtų išplėsti šį dokumentą taip pat ir baudžiamosios teisės rytin, kadangi tai yra labai svarbus e, žmogaus teisų užtikrinimo aspektas, labai svarbus teisinės valstybės elementas. Todėl mes e, tada visi sutarėme, kad tai yra labai svarbus aspektas. E, E, šį elementą reikėtų įtraukti ir mes sutikome, kad e, sutartis numato teisinį pagrindą e, vertinti teisingumo ir laisvių politikos įvairius poslinkius su dokumentus. Na ir pranešime buvo paminėta, kad teisinės valstybės situacija, e, teismų aparato nepriklausomybės klausimas yra aktuolus daugeliu valstybių narių, taigi mes norėtume, kad tai atspindėtų pranešime ir kad būtų e, padarytos tam tikros išvadas. E, mums labai svarbu, kad e, tai, kad komisija e, teisinės valstybės pagrindų įvardijo šešis elementus. E, Venecijos komisija išvardijo e, šešis elementus ir e, pagal juos vertinant e, vėlgi teisinės valstybės um, e, situacija vienoje ar kitoje valstybėje narėje nėra vienoda. Pane Reding Taip pat nekartą yra minėjusi, jog reikia užtikrinti e, mechanizmą, kuris leistų įgyventi antrąjį straipsnį ir kertinės ES vertybės. E, nuo tada įvyko įvairių diskusijų, kalbėjome apie tai, kad reikėtų vengti dvigubų standartų, kad e, visiems turėtų būti taikomi tie patys kriterijai. Ir labai svarbu, kad dabar būtų judama į priekį. Mes turime e, pranešimo projekte tam tikrų rekomendacijų, tam tikrų pasiūlymų. E, viena vertus mes sakome, kad teisingumo vertinimo e, sistema turėtų apimti baudžiamasias bylas ir daug kitų aspektų, tokių kaip teismų nepriklausomybė ir e, taip toliau, taip toliau. E, Cepeš darbas taip pat yra labai geras parengiamasis pagrindas šiam procesui. Mes girdėjome, kad tam tikrų problemų iškilo šiais metais, tačiau kiti metai turėtų būti paprastesni. Taip pat mes siūlome, kad ta teisingumo vertinimo sistema turėtų būti pristatyta nacionaliniams parlamentams ir e, kad būtų aptarta tarp parlamentinėse sesijose, tarp parlamentinių susitikimuose. Labai svarbu, kad būtų įtraukti visi parlamentai. Ir mes taip pat raginame šiame pranešime kad kaip galima greičiau būtų e, pateikti pasiūlymai dėl to, e, kaip įvertinti, e, kiek laikomasi sutarties antrajame straipsnį numatytų esminių vertybių e, apsaugos. E, Šios tikimo pradžioje komisarė Reding e, minėjo, kad tokia iniciatyva gali pasirodyti, reikėtų išsiaiškinti tiksliai, kada jinai bus pateikta. Na ir šiandieną, tiesąkant, kalbėjom apie daugelį dar neegzistuojančių dokumentų, CEPOL dokumentų paketą ir tai ką mes kalbame, tačiau iš tikrųjų e, šioje savo iniciatyvą parengtoje nuomonėje mes raginame pirmiausiai pirmininkų suėga, kad e, procesas nebūtų išaldytas ir būtų judama į priekį. Kągi, ačiū. E, matau tik tai vieną asmenį kuris nėra Kojon King ir norėjau paklausti, ar norite prašyti žodžio, jeigu ne, tai aš negaliu nieko daug pasakyti, skirus tai, kad sekretoriatas turbūt turėtų parengti raštą šio klausimu. E, na, taip pat reikėtų pasakyti apie galutinį terminą teikti pakeitimus, tai yra sausio dešimtoji. Ja, e, matyt, reikėtų pratesti iš tikrųjų terminas per daug glaustas. Tiek ir tai galiu pasakyti. E, dabar galiu padėkoti visiems, kas klausėtės, kas dalyvavote. Ir šiandieną posėdis baigtas, o rytoj 9 mes posėdį tęsime. Ačiū ir visiems gero vakaro.